So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Tęsiasi 17 mūsų protesto diena. Administracija to tarpu nesima jokių veiksmų konfliktų išspręsti. Dėl to šio posėdžio metu vertimo paslaugos bus nutrauktos lygiai 12.30, kaip numatyta pagal darbo tvarkę. Ačiū uždėmesį. Pirmininkas malonės suteikė laiko vertėjams e, padaryti pranešimą. Thanks a lot. Labai ačiū. Pradedame darbą. Pirmasis klausimas yra 13 punktas. Keitimasis nuomonėmis dėl ES ir Tuniso darybų dėl išsamaus ir visapusiško laisvos priekybos sus, e, susitarimo. Inta remia tokio susitarimo sudarimą gana energingai, ypač po taip vadinamo arabų šalių pavasario tam, kad stabilizuotume demokratijos e, plėtrą Tunise ir padėtume ekonominiams perspektyvams Tunise plėtotis. Įvyko antrasis darybo, darybo raundas prieš 2-3 savaitės Darybų raundas buvo gana daug žadantis. Tai buvo beje antrasis raundas, pirmasis įvyko 2016 metais, tai yra gana seniai. Na ir tikiuosi, kad atsirado naujų galimybių e, dabar siekiant pasistumėti darybose į priekį. E, mūsų sustarimo su komisija dėl skaidrumo srityje darybų pasiūlymai ir protokolai bus paskelbti prekybos generalinio direktorato svetainėje, kad viskas vyktų skaidriai. Manau, kad tai yra taip pat būtina, kad viso pasaulio žmonės sektų mūsų darbą. Beje, šis posėdis, žinoma, yra transliuojamas internetu. Tai noriu pasveikinti žmonės stebinčius šį posėdį per televizorius ar kompiuterius visame pasaulyje. Dabar norėtume aptarti šių darybų pasiektą pažangą ir man malonu pristatyti kai kurios ekspertus iš Tuniso atvykusius pas mus. Pana Jeribi, kuri yra Solidar e, iš organizacijos pirmininkė ir panas Karim Davud, kuris yra Sinagri Tuniso žemės ūkio asociacijos atstovas. Sveiki atvykę. Prieš suteikiant jas žodį, taip pat noriu pasveikinti ponę Moniką Henskį, kuri yra Magreb šalių skyriaus vadovė iš komisijos ir ji pateiks e, savo požiūrį iš komisijos pusės. Taigi, ponia Jaribi, prašom Jums aštuonios minutės pristatyti e, Jūsų požiūrį vykstančias darybas. Ačiū už kvietimą, pona Langė. Aš esu tu Nacionalinės asamblėjos e, pirmininkė pavaduotoja ir Solidar Tunisas, e, tai yra parlamentinio E, organizacijos e, skirtos teisėkuros veiksmams, procesams pirmininkė ekonomikos, finansų ir energijos rytyje. Nuo 2012 metų e, Tunisas turi privilegijuotos partnerystės statusą. Procesas Tunise, perinant prie demokratijos, demokratijos gali vyksta tiek sąžinės, tiek kitose sritise vyko demokratiniai rinkimai, vyksta rinkos decentralizavimo procesas taip pat. Sakyčiau, kad socialinis ekonominis e, perėjimas susiduria su sunkumais yra dėl ir vidinių, dėl išorinių veiksmų, kaip ir dėl Libijos krizės ir e, tai kelia pavojų ir mūsų demokratijai. Todėl kaip niekada yra būtina iš naujo apibriežti mūsų partnerystę tarp Tuniso ir ES, kas padėtų mums vystytis ir perėti prie naujų modelių, kuris leistų ekonomikai e, kurti papildomą vertę, naudoti naujus modelius ir absorbuoti didelį e, nedarbą, ypač tarp jaunum, jaunimo ir mums reikia ES, kuris skatintų investicijas Tunise kad Tunisas prisidėtų prie pasaulinės vertės kūrimo ir mes turime daug išslavinusių žmonių, inžinierių, gydytojų ir taip toliau ir mums reikia, kad mūsų e, jaunimas neliptų į tuos e, mirties laivus ir siektų emigruoti, reikia drąsios politikos, kad galėtume e, reformuoti, kad reformuotume mūsų socioekonominį modelį. Aš norėčiau trumpai paminėti e, mūsų darbą nuveiktą nuo 15 metų. Pirmiausia, mes bandėme e, aptarti įvairius e, sustarimo skyrius su mūsų įvairių profesijų atstovais. Mes manome, kad reikia analizuoti įvairius mūsų sektorius. 16 metais E, tai padarėme ir 2018 metais parengėme pasiūlymą bendradavimui su darbo ministerija, su profsąjungomis. Ir toliau reikia palaikyti dialogą su e, profsąjungo atstovais. Mes patikėme tokias rekomendacijas. Pirmių, visų pirma, reikia bendros politinės, ekonominės vizijos e, ir naujo partnerys, naujos partnerystės, e, kuri leistų mūsų vystym, mums vystytis įvairiose srityse, pavyzdžiui, skaitinėje srityje, energetikos srityje, plėtoti atsinaujinančią šalį politiką turizmą ir sveikatos e, sritį plėtoti, taip pat transportą ir logistikos sritį. vandens trūkumo problemą spręsti. Ir e, mes manome, kad reikia taikyti darybose sektorinį požiūrį, e, palaikant dialogą su įvairių profesijų atstovais. Reikia viską pagrysti požiūrį iš apačios į, vir, į viršų, kad sektoriai pateiktų savo požiūrį, savo viziją, kad tai nebūtų tikslas savaimės, kad tai būtų priemonės E, kurti e, tikras sektorinės e, strategijas. Visą tai atstovauja ir Solidar organizacija. Mums reikia parengti pozityvių dalykų sąrašą, todėl svarbu <clears throat> išsaugoti mūsų jautrius sektorius ir išsaugoti viešųjų paslaugų teikimą. Na ir pagaliau įtraukiantis požiūris e, reiškia, kad reikia stiprinti pilietinę visuomenę ir jos dalyvavimą. Ir čia labai trumpai dar norėčiau pakalbėti apie išankstinę sąlygą sustarimui, sustarimams. Tai yra žmonių judumas, e, reikia kalbėti ir apie migracijos srautus, negalime kalbėti apie paslaugų liberalizavimą, ir negalime kalbėti apie paslaugų teikimą ES, laisvą teikimą be klausimo susijusio su žmonių judėjimu, su migracija. Reikia atsižvelgti, kad Tunisas turi siekti pereiti, įvykdyti tą perėjimo į demokratinę sistemą e, etapą. Taip pat e, reikia užtikrinti e, įmonių finansavimą ir e, jau dalyvavimą taip pat ir Horizontas 2020 programuose. Toliau reglamentavimo konvergencija. Tunisas, aišku, teisėkuros procese ir teisėkuros institucijose ES nedalyvauja, bet reikia tyrinėti galimybės, kaip Tunisas galėtų būti atstovaujamas teisėkuros procese, kad mes galėtume dalyvauti konsultacijose, teikti savo nuomonę apie e, tokius naujus teisės aktus, <clears throat> kad tas Europos reglamentavimas būtų mums pažįstamas ir kad mes galėtume pateikti savo nuomonę ir e, reikia išsaugoti mūsų teisės, reguliuoti mūsų rinką taip pat. Ir reikia siekti, kad mes nebūtume juodosiuose ar pilkosiuose sąrašuose, kuriuos e, turi ES e, valstybės narės, kad mes būtume privilegijuoti partneriai ir būtume, nebūtume kandidatai į tokius sąrašus būti įtraukti. E, taigi e, tas sustarimas e, yra asimetriškas, dėl kurio deramės ir jis būtų asimetriškas ir palankesnis Europos Sąjungai. Europos Sąjunga galėtų siekti sustiprinti savo partnerius siekiant didesnio jų klėstėjimo. Ir mes turime dviejokpus iššūkius. Tai yra nedarbą tarp jaunimo ir regioninius skirtumus vystimas. Ir mums reikia siekti naujos partnerystės, kuri būtų ypatinga Tuniso ES atžvilgių ir kuri padėtų Tunisui transformuotis į visiškai demokratišką valstybę. Ačiū. Perfectamo. In time. <laughs> And clear message. Um labai sklandžiai, tiksliai ir neperžengiant laiką. Dabar Žemės ūkio ministerijos atstovas iš Tuniso. Merci, le, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad pakvietėte mane iš posėdį, gerbėmėjai parlamento nariai. Per pasusius keletą metų Tunisas padarė labai daug pažangos, siekiant užtikrinti uh, nepriklausomybę įvairiose rinkose, taip pat ir pieno ir kitų, ir taip pat buvo įgytos naujos eksporto rinkos. Tačiau lieka dar nemažai iššūkių, kad būtų galima, iššūkių, kad būtų galima užtikrinti tvarų augimą. Pirmiausia, maisto saugumas. Tai yra labai svarbu. Koks kok žemės ūkis padės mums išgyventi 14 milijonų gyventojų skaičių, kuris numatomas Tunise ateityje. Ir taip pat koks žemės ūkis padėtų užtikrinti e, eksportą ateityje. Tai matome, kad pastaruoju metu žemės ūkio dalis BVP sumažėjo. Ir taip pat pasakytina, kad žemės ūkio našumas yra gana mažas. Taip pat matome, kad žemės ūkio produkcija pinga, o tai atbaido gamintojus. Taip pat reikia reaguoti į klimato kaitos pokyčius, reikės tinkam išnaudoti e, gamtos išteklius. Taip pat matome, kad e, kyla ir socialinių problemų dėl maisto tiekimo. Taip pat atsiranda problemų ir su tuo, kad visuomenė Tunisė sensta. Ir Tuniso žemės ūkis kenčia nuo BVP sumažėjimo, nuo didelių sviravimų ir nuo to, kad kyla didžiulės grėsmės dėl klimato kaitos. Taip pat ima trūkti gamtos išteklių, taip pat reikia pristaikyti prie naujų tiekimo grandinių, kurios nėra gerai išplėtotos, taip pat reikia prisitaikyti prie visuomenės senėjimo ir taip pat žemės ūkis nėra patrauklus jaunimui. Taip pat matome ir trūkumą paramos iš vyriausybės pusės. Kaip matote, e, rizikų ir iššūkių yra labai daug. Tad prekybos liberalizavimas yra labai svarbus dalykas su, su mūsų partneriais europiečiais. Reikia kurti realistišką ekonomikos, e, žemės ūkio ekonomikos politiką, kad būtų galima užtikrinti tvarę plėtrą ir maisto saugą mūsų šalyje. Sinagri yra nauja profsąjunga. Jis įsisteigė po 19 metų revoliucijos. Ir e, matome, kad kol kas dar trūksta tam tikrų dalykų, kurie būtų traukti į Tuniso konstituciją. Tačiau mes vis tiek siekiame uh, atnaujinti žemės ūkį, ypač šeimo žemės ūkį. Žinome, kad 80 procentų žemės ūkio e, Tunise, tu, ūkininkų Tunise turi mažiau negu 10 hektarų, 70 procentų iš jų turi mažiau negu 5 hektarus. 80 procentų gyvulių augintojų turi mažiau negu 10 karvių, 70 procentų iš jų turi mažiau negu 5. Taigi matote, kad šis labai sunkus žemės ūkis pagamina 70 procentų produkcijos. Kitas dalykas - problemų kyla dėl vandens išteklių. Reikia kovoti su vandens švaistimu ir užtikrinti e, efektyvesnį žemės ūkį. Toliau reikia užtikrinti vietos gaminių gamybą, taip pat reikia saugoti geografinės nuorodas, saugoti žemės ūkio, e, saugoti viduržmį jūros įprastų žemės ūkio gaminius. Tai taip pat reikia kurti žemės ūkio bendrabiavimą mūsų šalyje ir su, su kitais regionais, ypač tais, kurie sudarė su didžiausiamis problemomis. Reikia reformuoti nacionalinių žemės ūkio biurų vaidmenį. Reikia taip pat skirti daugiau išteklių kovai su dikumėjimu 96 procentai mūsų teritorijos tiesiog nesiekiai yra paliečiami dikumėjimo, 52 procentai šalies e, kenčia nuo drožmio erozijos. Taip pat matome, kad dėl numatomo temperatūros augimo iki, iki 50 metų Magrebo regionas gali netekti 50 procentų tinkamo žemės ūkių žemės nuolat auga ir intensyvėja sausros. Ir dėl to labai gali būti pakengta ypač galvijų auginimui. Reikia toliau plėtoti žemės ūkio mokslą ir plačiau, skatinti, plačiau plėsti rezultatus, plėtoti žalį į turizmą, reikia svegti ekonominius, politinius, socialinius ir kitus žemės ūkio sektoriaus elementus, Reikia pabrėžti, kad žemės ūkis Tunise veikia kaip amortizacinis elementas krizių metu, ypač ten galvoja tas krizės, kurios e, įvyko ir pastaruoju metu ir anksčiau. Matome, kad dėl žemės ūkio pavyko išsaugoti BVP ir taip pat sušvelninti tas krizės. Taip pat pasakytina, kad e, reikia, kad žemės ūkis būtų pelningas, kad būtų galima užtikrinti ekonomikos pelningumą. Reikia taip pat išvykti į tai, kad kintama ekonominė situacija, reikia žvelgti taip pat į nacionalinį, regioninį ir, ir, ir tarptautinį kontekstą. Ir jame matome, kad sunku pasiekti yra plėtros, tvarios plėtros tikslų, kaip užtikrinti lygybę, prie, lygiai prieigą prie žemės, prie vandens išteklių, prieigą prie rinkų, kaip užtikrinti žemės ūkio ekonomikos atsparumą, kaip reformuoti ir modernizuoti mūsų žemės ūkį. Visa, visiems šiems klausimams atsakyti reikia labai ambicingos reformų programos. Tunisas, Tuniso žemės ūkis e, laukia naudingos partnerystės su Europa, kad būtų galima plėtoti tvarų žemės ūkį, užtikrinti pragyvenimo lygį ir stabilumą. Tuniso žemės ūkis turi modernizuotis, to reikia ir mums tunisiečiams, ir jums europiečiams. Reikia taip pat mažinti asimetriją, kurią dabar matome tarp mūsų žemės ūkio sistemų, reikia plėtoti sistemų papildomumą. Tam Europa turi skirti finansinių, technologinių ir logistinių išteklių paramos. Reikia realistiškai vertinti esamą situaciją ir dėrybos turi neapsiriboti vien tik tais gaminių tipais ir e, tarifais. Su, suprantame, kad vaisių kainos jau yra konkurencingos iš tumiso pusės, tačiau vis dar yra labai daug barjerų patekti į rinką. Taigi kol kas prekyba vyksta tik tokiu masiniu lygiu, kokiu galėtų. Taip pat reikia remti reformas, kurios yra būtinos Ir, o tam reikės finansinės techninės paramos, kad būtų galima sparčiai vykdyti reformas. Taip pat reikia komunikuoti, bendrauti su Tuniso ūkininkais, kad jie galėtų įsitraukti į šios projektus, kurie, gali, kurie bus naudingi Tuniso žemės ūkio ateičiai. Europa taip pat turi parodyti politinės drąsos ir į bendrą žemės ūkio politiką taip pat įtraukti ir galimybių plėtoti mūsų žemės ūkį ir mums įstraukti labiau Ispanijos ir Portugalijos žemės ūkio sistemas. Reikia plėtoti priekybos partnerystės, kad būtų galima sukurti bloką jungianti Šiaurės Afriką ir Europą. Taip pat reikia užtikrinti, kad abiejų pusių interesai būtų gerbiami, kad partnerystė būtų visiems naudinga. Taip pat aš atkreipiu dėmesį tai, kad mūsų profsąjunga yra įstraukusi šios projektus Mes bendraujame su kitomis e, organizacijomis, Konrad Adenauer Stiftung ir kitomis. Rengiami seminarai. Ir mes siekime dalyvauti visose diskusijose šiame regione. Sinagri taip pat e, kūrė e, nacionalinę konferenciją, kuri galėtų įjungti į artimiausių metų aktualius darbus. Dėkuoju uždėmesi. Merci beaucoup. Ačiū. Monika kaip užtikrinti pusiausvyrą ES ir Tuniso dėrybose ir kaip ginamas ES žemės ūkio sektoris, ypač turint omenyje kai kurias valstybės narės. Rodys Jums penkias minutės. Ačiū. Dėkoju pranešėjams. kurie išsakė Tuniso pilietinės visuomenės nuomonę parlamente. Tunise vyko labai sėkmingas antrasis darybų raundas visai neseniai ir mums taip pat pavyko susitikti ir su Tuniso pilietinės visuomenės atstovais šalia darybų. Iš tikrųjų labai svarbu, kad procesai vyktų skaitmenai skaidriai ir labai svarbu skelbti informaciją kiek įmanoma plačiau. Dviejus metus buvo vėluojama, lyginant su mm, nuo pirmojo darybų raundo iki antrojo. Tunisas paprašė šiek tiek daugiau laiko, kad galėtų atlikti įvertinimą, kad atliktų tyrimus ir kad galėtų pasitarti su pilietinė visuomenė. Tai buvo to skaidraus požiūrio į darybas išaiška dėl jūsų klausimų ir ko gero atsakant į pranešėjų mintis. Aleka, iš tikrųjų labai svarbus mūsų darybinis partneris ir Aleka padės Tunisui įgyvendinti sektorinės reformas, kurios yra pradėtos įgyvendinti. Norėčiau paminėti žemės ūkį, paslaugas ir energetiką. Žemės ūkio srityje praėjusioje darybų raundė mes bandėme susitarti dėl pagrindinių kriterijų, kaip užtikrinti prieigą prie rinkos ir kad tai būtų padaryta iki metų pabaigos. Taigi mes kalbėjome apie tam tikrą nuseklumą, dėrybų e, progresiją ir mes kalbėjome taip pat apie pernėm laikotarpį, taip pat e, atsižvelgėme į kai kuriuos jautrius produktus ir taip pat bandėme kalbėti apie tas prieimo prie rinkos pirminės kainas. Todėl mes rengėme pasiūlymą, kad jame atsispindėtų ne visa priekyba, tačiau, ko gero, reikia atsižvelgti ir į tai, kad Tunisui prireiks daugiau laiko atlikti reformas ir modernizuoti ūkį. Mes taip pat numatėme teikti paramą, jei skatinti mes sudarėme atitinkamą programą, kuri turėtų padėti ir e, e, pasiruošti eksportui ir yra numatyti tam tikri sektoriai, kurie, kuriems bus numatyta prieiga prie ES rinkos, tačiau tai reiškia, kad reikės pirmiausia modernizuoti žemės ūkio sektorių ir taip pat bus teikiama techninė pagalba. Taigi ta, tie procesai yra laipsniški ir bus teikiama tik tai pati būtiniausia techninė parama. Papildomai reikėtų pasakyti, kad siekiant sustiprinti vertės grandinę Mums ES labai svarbi geografinių nuorodų prie, priemonė. Kai mes kalbame apie geografinės nuorodas, tai reikėtų pasakyti, kad mes šitą skyrių jau esame beveik užbaigę ir tai yra labai geras rezultatas, perinant prie paslaugų. Kalbant apie paslaugas, reikėtų pasakyti, kad yra tam tikrų tikrai E, perspektyvių e, sektorių, pavyzdžiui, skaitmės paslaugos, elektroninė prekyba, e, komunikacijos sektorius ir iki metų pabaigos mes aptarsime šitos klausimus su pilietinės visuomenės atstovais, tačiau kita vertus šitų paslaugų teikėjams jeigu tos paslaugos galės patekti į ES rinką, tai mes turėtume galvoti ir apie tų paslaugų teikėjų judumą. Mes galvojame apie supaprastintą vizų išdavimą ir kitus procesus. Dabar norėčiau pakalbėti ir apie energetiką, kurie paminėjo ir pranešėjai. Paskutinėme dėrybų raunde ES pateikė labai ambicingą pasiūlymą dėl energetikos išteklių ir buvo numatytas atskiras skyrius darybose, tačiau labai svarbu užtikrinti kuo didesnį konkurencingumą ir taip pat e, Tunisas paskelbė apie darysimas reformas, ministras viešėdamas balandžio mėnesį Bruselėje nurodė, kokios reformos bus įgyvenos prioritetinė tvarka. Pirmiausia buvo pristatytas veiksmų planas energetikos srityje ir taip pat buvo sakoma, kad bus orientuojamasi į Paryžiaus susitarimą, taigi šiame, šiuo susitarimu yra skatinamos ir sektorinės reformos. Taigi, e, e, Žemės ūkio poveikis, paslaugos ir energetika yra labai svarbus Tunisui sektoriai. Be to reikėtų priminti, kad Tunisas labai svarbi rinka mums, tačiau pirmiausia mes galvojame ne apie ekonominius tikslus. Tunisas yra kaiminė, partnerė ir reikia pripažinti, kad mūsų rinkos kol kas dar visiškai nėra atvertos. Mes turime atstovauti ir mūsų bendrovių interesams ir siekti, kad jos turėtų geresnės veiklos sąlygas Tunise pasibaigus šioms daryboms. Aš prisimenu diskusijas dėl alyvogių gaminių. Suteiksiu žodį pranešėjų ir šešėliams pranešėjams. Pusantros minutės. Pirmiausia, Madame Lalong. Merci, Monsieur le Président. Cher... Ačiū, ponė pirminkė, mėly kolegos, noriu padėkoti poniai Žiribė ir ponui Daud už jų pasisakymus. Tai, ką jūs paminėjote, yra labai svarbus šiuose darybose. Turiu pasakyti, kad aš lankiausi Tunise labai dažnai ir tikrai galiu patvirtinti, ką sakė ponia Žiribė, dėl moterų teisų, pilietinės visuomenės, visos pasiektos pažangos ir tų grėsmių, kurios išlieka galiu pasakyti, kad parlamentas labai atidžiai e, stebi pilietinės visuomenės dalyvavimą visose procesuose ir parlamento taip pat. E, reikia paminėti, kad e, Tuniso žemės ūkiai reikia per šitą aspektą sustiprinti darybose, nes jis sukuria 11 procentų BVP. Noriu padėkoti komisijai, kad E, tai padėjo parlamentiniams sustikimams ir e, kalbėjo apie antrąjį darybų raundą. Ir reikia siekti politinio sustarimo tarp e, darybinių pusių. Kaip pranešėjai noriu pateikti keletą pastabų. Pirmiausia, dėl konteksto, kuriame vyksta darybos. Praėjus dešimčiai metų po arabų šalių pavasarių Tunisas konsoliduoja demokratiją, tačiau e, nestabilumas regione, ypač e, e, Libijoje ir įvairūs ekonominiai sunkumai kelia pavojų jaunai Tuniso demokratijai. Reikia paminėti ir jaunimo nedarbą, išslavinusių jaunimo nedarbą, tai 30 procentų E, jaunimo turinčių išsilavimą neturi darbo. Tai yra e, labai bloga situacija, ta prasme. Aišku, reikia išlaikyti visgi demokratijos siekimo dvasę, reikia plėtoti e, Tuniso ekonomiką, stiprinant ryšius, ryšius su Europos Sąjunga, kad Tunisas taptų sėkmės istorija, kad kitos šalis galėtų pasinaudoti jų pavyzdžių. Reikia siekti to progresyvaus asmetrinio susitarimo ir atitinkamai įtraukti pilietinę visuomenę, užtikrinti tvarų vystimas, kaip minėjo ponas Daud. Tik tai noriu užduoti dar du klausimus. Vienas komisijai, jeigu turiu laiko. Norėčiau patikslinti, kaip jūs įsivaizduojate sustarimą dėl judumo su Tunisu. Ir mano paš, mūsų pašnekovams e, norėčiau užduoti klausimą, kokios būtų raudonos linijos e, jums e, rengiant šį sustarimą. Ačiū, ponas Cikau. Ačiū pirmininkė. Su didžiuliu susidomėjimu klausiausi piliečių atstovų Tunisija, Tunise pasisakymų. Mes be kitako išgirdome, kad Tunisas yra plačiai užsimojęs, norėtų įtraukti įvairiausius elementus į šitą sutartį - žemės ūkį, paslaugas, taip pat demokratijos principų stiprinimą. Iš tikrųjų, reikia pastebėti, kad per pasvosius dešimt metų Tunisas pasiekė konkrečių rezultatų, didžiulės pažangos. O ta pažanga, žinoma, buvo pasiekta gaunant ES paramą ir pritarimą jau daugelį metų. ES skiria ir finansinę paramą Tunisui, skatindama politinį stabilumą, taip pat brandindama demokratiją ir stiprindama žmogaus piliečių teisės. Iš tikrųjų pasiekta labai gražių rezultatų, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad man patiko ir komisijos pasisakymas kad čia mes kalbame ne tik apie privilegijuotą partnerystę, apie kokį nors struktūrinį e, e, partnerystės susitarimą, tačiau visi šitie susitarimai turi būti grindžiami abipusiškumu. Tai reiškia, kad reikia skatinti Tuniso tikslų siekimą, tačiau kita vertus ir numatyti geresnę augimo perspektyvą šioje šalyje, mokslinių tyrimų srityje, skaitmeninimo srityje, prekybos srityje reikia formuluoti konkrečius tikslus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie žemės ūkį, pirmiausia turime turėti omenyje alyvogių gaminius. Pavyzdžiui, praėjusiu laikotarpį 70 tūkstančių tonų buvo numatyta įvežti, tačiau iš esmės buvo pasinaudota šita kvota tik tai dalinai ir ne visas tas kiekis, kuris dėl ko buvo susitarta, buvo um, importuotas. Taigi, aptariant prekybos santykius, reikia aptarti šį klausimą išsameu. Bet to yra ir tokių sričių, kurioms yra numatytos išimtis. Taigi šiandien mes šiandien išgirdome informacijos apie labai plataus užmojo tikslus, tačiau nežinia, ar visus pavyk, mums pavyks įgyvendinti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, išsamus visapusiškas vasaros prekybos sutarimas E, nėra, nėra pats savęs e, dalykas reikalingas, na, kaip, kaip sakėte kalbėtojai, tai yra politinis sprendimas ir, ir taip pat ir Europai, nes mes dabar norime partnerį savo paversti šalį, kuri yra puikus pavyzdys, kaip galima įdėti demokratijos rytyje, tačiau taip pat matome, kad ta šalis turi ekonominių sunkumų ir silpnybių tam tikrų, kurios yra e, taip pat akivaizdžios. Taigi labai svarbu remti Tunisą, kad būtų galima stabilizuoti regioną ir plėtoti kaiminysės politiką. Yra dalykų, kur iš reikėtų pagerinti. Pirmiausia, reikia tikrai įvertinti partnerystės sutarimą. Ar tikrai jis yra pakankamas? Kitas dalykas, man atrodo, kad trūksta informacijos, trūksta tikrų poveikio vertinimų dėl IVLPS e poveikio reikia susitarti, reikia sudaryti sutarimą, kuris būtų tikrai nuoseklus, įtraukiami tvarios plėtros tikslai, nes Europa šiuos dalykus e, laiko savo vertybėmis. Kitas dalykas, taip, e, sutarimas yra vis dar asimetriškas. Ne, ne, ne, negalima prasti laiko per perinamą laikotarpį, bet kyla klausimas, ar Tunisas yra tikrai pasiruošęs. Kalbame apie žemės ūkį. Ir klausiau pasisakysiųjų Ir štai pažiūrėkime į Tuniso esamą žemės ūkio situaciją. Matome, kad ten yra didelių nestabilumų. Ta toks susitarimas, išsamus ir visapuškas apkybos susitarimas, turėtų padėti aukti sektoriui, tačiau ar tikrai tai padės, nes žemės ūkio sektorius Europoje yra produktyvesnis ir remiamas BŽUP. Yra ir pavyzdžių, kai, pavyzdžiui, Ispanija, tarkime, anksčiau buvo tam tikrų gaminių didžiausiai eksportuotojai, o dabar tas sektorius jau yra nukentėjęs Ispanijoje. Baigdama norėčiau pasakyti, kad reikia taip, reikia traukti pilietinę visuomenę, o dėl neigiamojo sąrašo, na, manau, reikia grįžti prie to dokumento logikos, o dėl arbitražo, manau, kad šis klausimas nebus traktas darybas. Dėkoju. Dėkoju, Ticijana. Grazie, prezidente. <clears throat> Bene, mm, eh, la Tunisia è un partner importante. Dėkuoju, pirmininkė. Tunisas yra svarbus partneris Europai, ypač kalbant apie migracijos klausimus, kovos terorizmu, tad tas prekybos sutarimas, e, žinoma, yra svarbus dalykas. Tas sutarimas, aišku, galima ir gerinti. Tačiau vis tik, jeigu sutarimas mato tam tikrų įsipareigojimų, tai reikia tuos įsipareigojimus labai atidžiai svarstyti, ypač žemės ūkio sektoriuje. Pavyzdžiui, kalbant apie alyvogių aliejų, tai tiesa, kaip sakė kolegos, dešimt metų jau Tunisas turi 50 tūkstančių tonų eksporto kvotą. Ir šios metų kvotos nebuvo pilnai išnaudotos tačiau pastaruoju metu matome vis tik, kad eksportas sparčiai auga, 120 procentų yra išaugęs eksportas. Tad reikia tikrai labai atidžiai vertinti šio sprendimo galimas pasiekmes, ypač dabar, kai vis dar nėra sustarimų dėl Tuniso alyvogio aliejaus žymėjimo ir aiškių sustarimų, kaip, tai, kaip jų alyvogio aliejus konkuruos su Europos alyvogio aliejimi alyvogių aliejus dažnai parduodamas Europoje, nenurodant aiškiai kilmės šalies. Tikiuosi, kad kilmės nuorodos bus tinkamai ginamos. Taip pat reikia, kad būtų trauktas ambicingas tvarios plėtros skyrius. Ypač kalbant apie darbininkų teisės. Darbo kaštai yra labai žemi Tunise, valiuta silpna, turint galvoje taip pat ir geografinė šalies, e, šalies e, situacija, tai kelia rimtų pavojų, kad, e, kad Europos verslai gali perskilti Tunisą. Dėkoju. Dėkoju. Taigi, suteiksiu dabar laiko pranešėjams pasakyti, pasakyti po minutę, ponė Jeribi. Dėkoju. Taip susitarimo vertinimas yra toks dalykas, kurio peržiūrimas, vertinimas tai yra, ko nori ir, ir mūsų pilietinė visuomenė, taip reikia atlikti poveikio vertinimą, e, atlikti atskirus poveikio vertinimus ir sektoriams įvairiems, ir taip pat atlikti bendrą vertinimą. Tai labai svarbus dalykas, e, kalbant apie dėrybų procesą ir tam tikrai reikia laiko. Ir na, mūsų kontekste nelabai stabiliame taip pat reikia mums daugiau laiko. Taigi čia laikas yra labai svarbus. Ypač ten galvoju, kad tai yra toks sutarimas, kuris gali paveikti ateities kartas. Ir būtent todėl mes siūlome viską pradėti nuo tam tikro pilotinio sektoriaus. Kodėlgi ne? Būtų galima viską išbandyti, pavyzdžiui, tarkim, informacinių paslaugų sektoriuje ir e, tuomet įvertinti poveikį ateičiai. Toks būtų atsargus būdas eiti toliau ir tuo pačiu užtikrintas būdas eiti toliau. Dabar dėl nuostatų e, sustarime. Taip reikia atlikti tai, kas bus aktualu ateityje, Reikia užtikrinti, kad nuostatos nepasentų. Ir, ir užsienio investicijos yra sumažėjusios pastaruoju metu. Nuo 11 metų tai yra tiesiog užsienio investicija iš Europos mažėja. Taip pat reaguoju į ponios pranešėjos pasakymą, kad norima, jog Tunisas būtų sėkmės istorija Magrebe. Tai Mes tikimės, kad e, prie šių norų prisidės ir realūs veiksmai, realūs politiniai sprendimai, kad būtų galima paskatinti investicijas į Tunisą, kad būtų galima perėti prie tokio modelio, kuris būtų inovatyvesnis, kur būtų technologijų perdavimas vyktų ir tai padėtų užtikrinti už geresnį užimtumą jaunimui, įslavinęs jaunimui Tunise. Tad mes norėtume tam, tikro, tam tikros pagalbos, paramos Tunisui šio demokratinio perinamo laikotarpio metu. Žinoma, paramos reikia ir pirmiausia reikia, kad būtų įtrauktos e, į dialogą tarp tos profesijos ir tie, kurios tiesiogiai bus paliestos liberalizacijos dėl susitarimo. Taigi, Jie, juos, šios asmenys reikia įtraukti taip pat į diskusijas, kad būtų galima sureaguoti į jų lūkesčius, užtikrinti jų desnį konkurencingumą ir kad jie, tie žmonės gautų prieigą prie Europos rinkos. Ir taip pat būtų galima užtikrinti tų personalų konkurencingumą. Tai ir tai siejasi su mobilumu tas klausimas taip pat buvo paminėtas, tai yra svarbi būtina sąlyga, šiksta sąlyga darybų procesui. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Daft. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti visų pirma į klausimą dėl aliejaus. Na, kvotų klausimas yra labai aktualus, nes tai yra, kvotos yra tam tikras apribojantis dalykas. E, Kvotas galioja tam tikrams metams ar mėnesiui ir tai riboja žemės ūkio gamintojus, o vis tik žemės ūkė matome labai didelį variacijas. Pavyzdžiui, būna saus, sausmečiai, sausra, kuomet, kuri labai sumažina gamybą. Ir tuomet niekaip neįmanoma užtikrinti eksporto į Europą tokiu metu. Kitas dalykas. Dėl to, kad Tuniso alyvogio aliejus naudojamas Europoje maišant į europinį aliejų ar kitais būdais skiedžiant europinį aliejų, tai norėčiau pasakyti, kad uh, Tunisas taip pat stebi, kas vyksta Ispanijoje, Italijoje, kitose Europos šalyse. Matome, kad ten yra didžiulė, ten gamyba yra labai e, didelė. Ir taip pat Tunisui kelia nerimo. Taigi manome, kad kvotos turi būti peržiūrėtos, turint galvoje šiuos iššūkius. Toliau dėl alyvo gėlėjus. Tunisas čia gali išlošti, jeigu pavyks Tunisui parodyti, kad e, Tuniso alyvogio aliejus yra kokybiškas ir taip pat e, būtų galima remtis regioniškumo principais. Turime atskirus regionus, kur gamina daug alyvogio aliejus. Ir mes kaip tik siekiam užtikrinti geresnę kokybę ir taip pat geografinės nuorodas e, iš Tuniso pusės. Tačiau reikia Tunisų dar veiktilis iššūkius įtvirtinant svakę prekės ženklą tarptautinėse rinkose ir įrodant, kad alyvgalėjus yra toks pat kokybiškas kaip Europoje, nors pats alyvgalėjus yra kitoks negu Europoje. Mes čia turime dirbti kartu, nes iš to išlošime visi. Toliau dėl poveikio vertinimo. Poveikio vertinimas yra labai svarbu, reikia jį daryti rimtai. Ir visapusiškai, todėl reikia įtraukti taip pat ir Tuniso atstovus, ir Europos atstovus, kad būtų galima atlikti poveikio vertinimą. Neseniai buvo parinktas dokumentas Tunisui, tačiau iš principo ten buvo praktiškai viskas perkelta iš Maroko dokumento, viskas veikiant į Tuniso situaciją. O Tuniso situacija vis tik yra gerokai kitokia e, negu mūsų draugų marokiečių situacija. Toliau, ko reikia sėkmiai? Žinoma, politinės valios, skaidrumo ir taip pat papildomumo principo laikymas. Dėkoju. Monika. Monika. Aš pirmiausia norėčiau atsakyti į klausimą dėl poveikio vertinimo iš tikrųjų buvo parengtas tvarumo vertinimas prieš darybas, tai yra viešas, visiems prieinamas dokumentas. Taip pat mes ketiname komisijoje horizontaliai įvertinti šešias iš aštuonių e, sutarčių, laisvos prigybės sutarčių su Euromet, Euromet valstybėmis mes sieksime ne tik tai įsigilinti į konkrės valstybės, tai bus ekspos vertinimas ir taip pat mes bandysime įvertinti tą gerąją praktiką, kaip viena ar kita valstybė e, mm, elgesi, kad galėtų užsitikrinti prieigą prie Europos rinkų. Dėl sinergijos tarp tų dviejų darybų raundų mes tikrai turime puikią galimybę, kadangi mes derėmės dėl vizų režimo supaprastinimo ir kartu dėl e, šito susitarimo taip pat yra ir paslaugų skyrius, dėl kurių mes, dėl kurių mes taip pat derėmės. Uh, ir susitarus galės žmonės lengviau teikti paslaugas ir taip pat galės užsitikrinti rink, prieigą prie rinkos ir taip pat joms bus išduodamos su paprasta tvarka vizos iki 90 dienų trukmės Schengeno vizos valstybės narės galės numatyti galimybę suteikti vizą ir ilgesniam projektui, ypač kai yra įgyvendinami tam tikri bandomieji projektai tam tikruose sektoriuose. Taigi mes siekiame užtikrinti sinergiją ir tas dvi darybinės komandas iki metų pabaigoje mes bandysime suvesti, e, suburti prie darybų stalo ir siekti dar didesnės uh, sinergijos, dėl tvaraus vystimosi skyriaus. Iš tikrųjų turiu pasakyti, kad pasiekta apčiuopiamos pažangos. Tunisas tikrai daug reikšmės teikia tauto skyriaus darybų užbaigimui. Tun, Tuniso konkurencinis mm, mm, pranašumas yra ne tik tai pigi darbo jėga, bet didesnė integracija su ES rinka. Tai reikėtų pabrėžti. Taigi, tai buvo tie trys klausimai, kuriuos aš atsakiau. Baigėme 13 klausimo aptarimą ir aš esu įsitikinęs, kad mes ir toliau stebėsime šitų darybų eigą ir komitetas, ir ypatingai pranešėjas. Dėkuoju kolegoms iš Tuniso, kad atvyko pas mus, suteikė pačią naujausią informaciją. Sėkmės jūsų darbe. 14 darbuotojas klausimas yra šiek tiek susijęs su 13. Tai yra paslaugų klausimas. Tai yra paslaugos susijusios su prekiamis yra parengta parengtas tyrimas ir Marina Foltėja pristatys per 10 minučių šitą tyrimą. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už galimybę pakalbėti apie šį sudėtingą. Atsiprašau, pirmininkas sako, kolegos, ponios ir ponai, prašau tylos. Prašau tylos. Dabar klausome pristatymo. Taigi, Šio tyrimo tikslas buvo panalizuoti penkto režimo paslaugas. Kai sakome penkto režimo paslaugos, tai turime galvoje tokias paslaugas, kurios vis dažniau parduodamos kartu su prekiamis ir jas parduoda ne paslaugų sektorius. Tai dažniausiai yra susijęs su gamyba, tokios paslaugos vis dažniau pastaruoju metu naudojamos. Tai čia kalba yra apie finansinės, transporto, logistikos, e, programinės įrangos, mokslinio tyrimo, aplinkosaugos paslaugos. Reiškinys, kuris tai skatina, tai yra e, paslaugų plėtros e, reiškinys, apie kurį vis dažniau kalbama ir apie kurį vis keliama daugiau klausimų. Tokios paslaugas naudoja gamintojai tiek pirminėme sektoriuje, tiek pramonės sektoriuose. Tai yra kaip ir įnašas į gamybą. Tos paslaugos, jos susijusios yra su prekėme, prekėmis e, ir pateikiamas kartu su prekėmis. Tai tai yra taip pat paslaugos, kurios teikiamos pačių įmonių pajėgomis arba perkamos rinkoje. Prekybos tokiamis e, paslaugomis e, režimas, kurį mes vadiname penktuoju režimu, būtent. E, pavyzdys, čia matome automobilį, visi žinome, kas tai yra. Matome tam tikrus automobilio apibūdinimus, matome, kad jis turi įvairių sensorių, įvairių tiklių, kad jis galėtų autonomiškai važiuoti. Ir žinoma, jeigu kalbėsime apie tokio automobilio importą, tai aiškiai reikia suprasti, kad jo vertė susideda ir priklauso nuo paslaugų ir tų paslaugų e, dalis yra nemaža. Tai yra sudėtingas produktas. Ir tuomet kyla politikos klausimas, ar šį produktą traktuoti kaip prekę, kai jis atvyksta prie sienos, ar kaip kažką kitą. Yra ir kitų pavyzdžių susijusių su labiau tradicinėmis sritimis, Pavyzdžiui, mediena, rastai. E, daugiau kaip 50 procentų jų vertės sudaro iš tikrųjų paslaugos. Na, pavyzdžiui, kirtimas, e, e, apdarojimas ir taip toliau. Nors tai atrodo labai paprastas produktas, tai yra nukirstas medis, Tačiau paslaugų dalis toje prekėje yra gana didelė. Kitas tyrimas atliktas Azijoje e, rodo tokią pačią situaciją, tokią patį vaizdą, kai, jeigu kalbėsime apie duonos kepalą. Suprask, įsivaizduokime, kad tam, kad pagamintas būtų duonos kepalas, reikia panaudoti įvairiausias paslaugas. Tų paslaugų vertė sudaro 82 procentus pačios duonos vertės. Kokia yra viso to hmm, vertė, jeigu kalbėsime apie paslaugų vertę? Jeigu mums norime imtis veiksmų politikos rytyje, reikia suprasti, kokią, kokią vertę sudaro šis segmentas prekyboje. Kai kurie tyrimai rodo, kad penktasis režimas sudaro nuo 20 iki 47 procentų sektoriaus E, produkcijos. Pagal daugiašalio liberalizavimo scenarijų, kuomet e, tokie produktai, dėl tokių, to, už tokius produktus nebūtų mokamos, e, mokami muito mokesčiai, tai tos paslaugos sudarytų apie 300 milijardų BVP prieaugą į 25 metų pasaulio prekyba padidėtų 500 milijardų. Daugiašalis liberalizavimas būtų naudingas visiems. Galbūt didesnė nauda tektų besivystančioms šalims ar Azijos regionui. Na, taip pat prekių gamybai ir verslo paslaugų teikimui taip pat tai būtų naudingiausia. Na ir svarbu taip pat ir tai, kad 40 procentų eksportuojamų prekių ir darbo vietų susijusių su tuo eksportu yra susijęs su penktojo režimo eksportu. Bet aišku, svarbu ne tik darbo vietos, yra ir platesnės reikšmės. Ir tai yra taip pat e, dera su Europos 20 metų strategija, kur kalbama apie išmaningesnę, žalesnę ekonomiką. Taip pat e, daugiau galimybė atsiranda aplinkosauginiams prekiams ir paslaugoms Taip pat MVI, kurios aktyviai dalyvauja šiame sektoriuje, tai yra naudinga. Ir tai taip pat sustiprinta eksporto pajėgumus ir bendrą e, produktivumą. Kokie iššūkiai kyla su penktuoju režimu? E, tai nėra tiekimo režimas, kuris būtų pripažįstamas pagal GATS Ir iš tikrųjų niekur nėra apibriešties tokiams paslaugoms. Ir dėl to importo ir eksporto sandoriai susiduria su tarifinėmis kliūtimis ir kvotomis, kurios yra taikomas prekiams. Tai reikia taip pat e, suderinti su tuo scenariumi, kuomet uh, E, kilmės taisyklės yra palankesnės surinkimo šaliai e, laisvos prekybos sustarimuose. O surinkimas nebūtinai sudaro didesnę produkto vertę. Ir tuomet taip nukenčia prietinė vertė gaunama iš paslaugų. Ir tai taip pat nu, dėl to kenčia ir Europos teikiamas paslaugos ar Europos smegenis. Ir svarbiausi rezultatai šio tyrimo būtų tai, kad e, kalbant apie preke, prekybos prekėmis liberalizavimą, reikia e, atsižvelgti ir penkto režimo aspektus. Ir siekiant e, visapusiško sprendimo, nereikėtų atmesti galimybės dėrėtis PPO dėl pasaulinių tiekimo grandinių, siekiant daugiau nuostatų ne tik dėl penktojo režimo eksporto liberalizavimo, bet ir atsižvelgti ir kapitalo judėjimo laisvę. Na ir šiame etape, kadangi neturime apibriešties, reikia renkti tokį, tokį apibriešti. Ir ši ataskaita siūlo apibriežti penkto režimo paslaugas kaip paslaugas, kurios yra teikiamas kaip pridėtinės, yra susijęmas su prekiamis, E, kurių vertė ir kilmė gali būti e, nustatoma muitų vertinime atitinkamų prekių. Kitos galimybės, analizavome PPO ar kitas daugia šalias ar dvi šalias galimybės, ką galima padaryti PPO ar dvi šalių e, laisvos prekybos sustarimų atžvilgių. Radome, nustatėme keletą galimybių, tai yra muitinės vertės sumažinimas pagal muitų vertinimo sutartis PPO. Tai yra, leidžia paslaugas išskaičiuoti iš deklaruojamos e, muitinės vertės. Tuomet būtų mokamas, mokami mažesni muito mokesčiai. E, ši, nu, šios nuostatos turėtų ir už ir prieš. E, šios nuostatos naudingos galbūt ribotai, Galima taikyti taip pat vežėjo e, išimti. Čia būtų galima šiek tiek atspindėti penktąjį režimą. Taip pat ir galima būtų kalbėti apie pasaulinę vertės e, grandinę sutartį. Čia būtų galbūt ilgesnio laikotarpio sprendimas. Jeigu e, muitų išskaičiavimas PPO lygių neveikia, galbūt galima būtų tai taikyti dvi šalių pagrindų, bet tuomet atrastų antrinė, atsirastų antrinė kilmės šalies taisyklė. Mūsų rekomendacijos būtų geriau apibrėžti penkto režimo paslaugas, ką tai e, reikštų politikos taisyklėms E, reikia atlikti papildomą ekonominę analizę tiek ES ir kitur. Galbūt būtų galima įsteigti penktojo režimo ekspertų grupę, nes tai yra gana techniškos diskusijos. Taip pat reikia skleisti supratimą įvairiose šalise apie tai, bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, kurios šitą yra nuveikusios šiose sritise ir numatyti įmanomus gyvendinimo klausimus pas, pagal pasirinktas galimybės. Ši ataskaita yra pradinis, pradinis etapas, reikia daugiau sektorinių studijų įvairiose sektoriuose. Reikia <clears throat> taip pat toliau įvertinti naudą besivystančioms šalims, nes galbūt jums iš karto ta idėja nebūtinai gali patikti. Taip pat Reikia numatyti, kokia galėtų būti pasaulinė sutartis PPO rėmose ar už PPO ribų. Jeigu būtų sunkiau tai padaryti, atsižvelgiant į PPO sprendimo prieimimo procesą. Labai ačiū, e, ypač dėl jūsų paminėjimo skaitmeninio sektoriaus ir autonominio automobilių, galbūt jos būtų galima būtų aptarti mūsų komitete. Komisijai porą minučių. E, pirmininkė. Pirmiausia, siūlau balsuoti, nes daugelis kolegų susirinko balsuoti. Balsavimas užtruks tik pusvalandį. Ne, sako pirmininkas, turime darbo tokią, jeigu visi būtų surinkę 9 valandą, nebūtume problemų dėl grafiko. E, taigi kaltinkite save. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasidžiaugti Intos komiteto iniciatyva, kad rengiamas diskusijas dėl penkto režimo. Labai svarbios tai yra diskusijos dėl pačių vėliausių priežasčių. Taip, penktas režimas yra labai svarbus Europos konkurencingumo variklis. Ir nesvarbu, ar tai gerai suprantama ar ne, bet kol kas, bet be, be abejo tai dar bus labai svarbus elementas svarstant mūsų tolesnius politinius sprendimus. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešimo autorius už tikrai labai gerai subalansuotą pranešimą. Tikrai matome daug politinių galimų sprendimų, kai kurie būtų ambicingesni, kai kurie mažiau ambicingi. Bet kuriu atveju visi iš jų būtų daug žadantis, žadantis ekonominį poveikį, svarbiems, svarbioms suinteresuotams šalims. Ką reikėtų iš karto pabrėžti, tai kad matome iš Europos eksporto sektorių, įvairių eksporto sektorių, daryti pažangos penkto režimo srityje. Ir to nori ne tik paslaugų teikėjai, bet ir svarbiausi pramonės sektoriai, kuriems, priklau, kuriems svarbu yra jų konkurencingumas ir kurie priklauso nuo penkto režimo paslaugų. Ir jeigu ir toliau mokės muitus už tai, kas yra jų kokias pranašumas, tai jiems, aišku, tokia situacija netrodo optimali. Taip pat norėčiau pabrėžti du dalykus, kurie gerai paaiškinti yra pranešimai, bet reikėtų dar juos pabrėžti, dar paaiškinti. Pirmiausia, gali atrodyti, kad tai yra nauja savoka, tačiau penkto režimo nuostatos uh, priekybos tarimuose nėra kažkokia naujovė. Jau 30 metų muitinių pareigūnai taiko taisyklės, penkto žymo taisyklės importui. Taigi, turime jau procedūras, jau yra procedūros ir visi muitinės pareigūnai gali skaičiuoti vertę ir tą vertę išskaičiuoti, jau tam yra procedūros. Taigi atrodo, kad nebūtų satinga tai išplėsti eksportui. Kitas dalykas. Nors jeigu atrodo, kad daugia šalių pagrindų sunku šią idėją būtų skatinti, vis nepasto, kad tai būtų naudinga visam pasauliui. Tai man, manau, kad pirmiausia reikėtų šį klausimą galbūt kelti laisvos prieigos sustarimuose, nes tai būtų padaryti paprasta ir paskui žiūrėti, kur galime nueiti. Dėkoju. Ar yra pastabų? Pone Miniu. Aš norėčiau pasakyti šiose diskusijose, jei galima. Okay. Dank u wel, voorzitter. En uh, ik wil ook even mijn solidariteit uitspreken. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pirmiausia išsakyti solidarumą su vertėjais. Vertėjais, kurie vis dar dalyvauja streikė. Mes manome, kad kalbant apie paslaugų liberalizavimą, sukuriama, su, supriešinami yra darbdaviai ir tuomet galiausiai paslaugos perkeliamos ten, kur jas pigiausiai teikti. Tas pat taip pat supriešinami yra ir darbininkai. Galiausiai konkurencijoje laimi tie, kurie darbininkai, kurie pigiausiai kainuoja ir dirba blogiausiamis sąlygomis. Tad manome, kad tai gali būti labai blogos žinios darbininkams ir taip pat e, verslininkams, kurie teikia paslaugas tiems darbininkams. Suprantu, kad kalbame apie paslaugų liberalizavimą ir paslaugos jau liberalizuotos yra, bet e, turbūt ne iki galo aišku, kokios bus to pasiekmes. Tad kyla klausimas, ar tikrai tinkamai atliktas poveikio vertinimas ir ar šį pasiūlymai buvo tinkamai įvertinti. Kitas dalykas - crowdworking. Tai tam tikros platformos teikti paslaugas pasauliniu lygiu. Ar buvo įvertinta, kaip tai Kaip tai vertinti tada penkto režimo kontekste? Manome, kad penktas režimas gali dar padinti problemas, kurias jau mato, matome. Dėkoju, sako pirmininkas, įsijungia pirmininko mikrofonas ir vertėjai nebegirdi. Dėkoju, dėkoju už komentarus dėl pirmojo klausimo ir poveikio vertinimo. Kaip jau sakiau, pranešime kol kas yra tik pirmieji etapai tik prasideda diskusijos ir tyrimai, kurie siejasi su šias rytimi. Ir vienas dalykas buvo nustatyta pranešimu, buvo tai, kad reikėtų ekspertų grupės, kurie būtų galima aptarti, kokie dar klausimai yra aktualūs, kuriuos reikės analizuoti. Ir manyčiau, kad poveikio vertinimas būtų atliekamas toje, toje darbų grupėje. Toliau dėl crowdworking ir penkto režimo, ne, ši sąsaja nebuvo įtraukta į pranešimą, tačiau jeigu ekspertų grupė būtų įsteigta, tai tuomet galėtų komisija numatyti tokią užduotį, kad e, ieškotų gažinių šio klausimu. Dėkoju. Taip, dar kartą dėkoju už pranešimą, už studijos parengimą. Žinoma, stebėsime toliau šias diskusijas. Taip pat, žinoma, tie klausimai, kurie buvo iškelti, yra aktualūs. Dėkoju. Baigiame 14 klausimą. Ir prieš perėdami prie 15 klausimo, norėčiau pas, pasveikinti Emut Šulc. Švenčia šiandien gimtadienį su gimtadieniu. Thirty-eight, I guess. So, Vers 38, ar ne? Taigi 15 klausimas, pirmas balsavimas. Pirmiausia, testas, elektroninio balsavimo testas. Bal, testinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Viskas gerai. Taigi, 15 klausimas. Nuo jo pradėsime. Vienintelis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta didelė dauguma. Sveikinu pona Kasparį. 16. Klausimas, kur atsakoma žodžiu. Kartu su Deve. Vienintelis balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Plačia dauguma. Toliau 17 klausimas. rezoliuciją dėl susijęs sutarimo su Moldova. Pirmiausia, pakeitimai. Pirmas pakeitimas dvimis, dvimis dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Toliau ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pakeitimo žodžiu už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau 11 atkrinta. 12 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. 13 už prieš susilaiko patvirtinta. Pirmas už prieš susilaiko atmesta. Antras pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. Galiausiai dėl viso dokumento elektroniniu būdu pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip, didelė dauguma už. Sveikinu pranešėją. Toliau 18 klausimas rezoliuciją dėl asociacijos sutarties su Gruzija. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trys už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta Patikrinkime. Penktą pakeitimą. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Šeštas su žodiniu pakeitimu už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Septintas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Pirmas kompromisas už prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penkioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septynioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta patvirtinta, 18 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 19 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 23 už, prieš, susilaiko, patvirtinta, 24 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Patvirtinta. 25 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 26 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Vėlgi plat, didelė dauguma patvirtinta sveikinu. Toliau dėmtas klausimas, rezoliucija dėl asatės sustarimo su Ukraina šiuo atveju. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trys už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 4 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Devintas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas už, su žodiniu pakeitimu, taigi dešimtas žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko patvirtinta, dvyliktas už, prieš susilaiko patvirtinta, keturioliktas už, prieš susilaiko patvirtinta, penkioliktas už, prieš susilaiko patvirtinta, šešioliktas už, prieš susilaiko patvirtinta, septynioliktas už, prieš susilaiko patvirtinta Patvirtinta. Galtinis balsavimas, elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Ir baigėme balsuoti. Patvirtinta. Taip pat didelė dauguma, nors nebe tokia didelė kaip prieš tai. Bet kuriuo atveju sveikinu pranešėjų. Um, na... Toliau. 20 darbo klausimas - ES ir JAV santykių padėtis. Kompromisas pirmas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Dešimtasis už, prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už, prieš susilaiko priimta priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 28 kaip papildymas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, atrodo priimta. Ne visi aiškiai kelia rankas. Balsuojame kortelėmis dėl 39. 39. Baigiame. Akivaizdžiai pritarta. Aiškiai kelkite rankas. 40 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 41 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 8 kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 45 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 8 A kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 47 už prieš susilaiko priimta. 48 už prieš susilaiko priimta. 50 už prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 60 už prieš susilaiko priimta. 54 už prieš susilaiko priimta. 10 kompromisas už prieš susilaiko priimta priimta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 64 už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 66 už, prieš susilaiko priimta. 67 už, prieš susilaiko priimta 67 balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 68 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime kortelėmis. Baigiame. Priimta. Balsuojame kortelėmis dėl visos rezoliucijos. Pradedame. Baigiame. Taip pat pritarta didelė balsų dauguma. Sveikiname pranešėją. Dėkuoju už puikų bedradarbiavimą, kolegos. 21 darbo tokias klausimas. ES Afganistano susitarimas, papildymas prie rezoliucijos. Vienas balsavimas pasideda balsavimas kortelėmis. Baigiame balsavimą. Pritarta balsavimo etapas baigėsi. Dabar 22 dabar tris klausimas. Stebėsinos grupių veikla. Tai yra mūsų komiteto darbo sveikšminga sutinė dalis. Jei kas nors nenorėtų dalyvauti tolesnėme posėdėje, išeikite iš salės kuo sklandžiau kadangi stebėsinos grupių veikla yra labai svarbi apskritai mūsų komiteto darbui. Pranešėjas. Pranešėjas pristatys informaciją apie Pietų Afriką. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues. Um, the monitoring group. Ačiū pirmininkė Sadekė EPA stebėsna grupė grupė, tai yra sustarimas su Pietų Afrikos plėtros bendryje įvyko gegužės 17 dieną komisijos ir ECOSOCO atstovų dalyvavimu. Komisija mums pateikė apžvalgą, kaip įgyvendinimas ADKEPA pasirašyta 16 metų birželio mėnesį ir laikinai pradėta taikinti 16 metų spalio mėnesį. Tai yra asimetrinis prekybos susitarimas tarp ES ir Radek regioninės grupės, kurią sudaro Botsvana, Lesotas, Mozambikas, Namibija, Namibija Pietų Afrika ir Svazilendas. Aišku, Pietų Afrika yra stipriausia regioninė partnerė. Tai yra įvairių šalių grupė, kurios turi įvairiausių iššūkių. Mozambikas ir Lesotas yra mažiausiai išsivyšusios šalis Sadek EPA gyvendinimas pats nėra labai e, geras dėl koordinavimo problemų. Sadek grupė yra problemos su bendru ginčio sprendimo sistemo taikymu ir e, įvairių taisyklių taikymu. Svarbiausia, kad trūksta pilietinės visuomenės e, dalyvavimo platformos, kaip, ką parodo tas veiksnys, kad kai kuriuose Sadek šalise pilietinės visuomenės santykiai ir dialogai su vyriausybėmis yra silpni ir riboti. Be to, tenka e, paminėti keletą prekybai trukdančių detalių. Pietų Afrikos muitų sąjunga padidino tarifus maždaug 600 ES tekstilės produktų, taigi e, taip pat e, ribojamas importas vištienos dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių. Kitas tarybos e, susitikimas turėtų įvykti kitų metų vasario mėnesį. Ačiū. Labai ačiū. Ar yra klausimų ir pastabų? Ne. Tuomet ačiū Jums. Birželio penktą dieną vyko stebėsnos grupės su JAV posėdis, bet manau, kad tą patį aptarėme jau vakar komitete su Žanduku Damati. Taip pat e, ekstrateritorinį poveikį aptarėme vakar su Nedija iš sankcijų komandos. Taigi daugiau informacijos apie tai nėra. Taip pat Centrinės Amerikos stebėsinos grupės posėdis įvyko Renerbioge. Ačiū pirmininkė kolegos. Antradienį vyko stebėsinos grupės skirtos Centrinė Amerikai posėdis ir su komisijos atstovais, ambasadoriumi Alfaro iš Kostarikos. Kostarika iš tiesų pirmininkauja šiuo metu sekai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ir problema, jau, su kuria sudarėme keletą kartų, yra tokia, kad 2019 metais bus vertinamas ypač prekybos ramščio veikimas. Asociacijos susitarimas egzistuoja jau penkerius metus, O na, kai, jeigu kalbėsime apie prekybos ramščio laikiną taikymą, na tik iš šiol keturios valstybės narės dar turi ratifikuoti sustarimą. Ar priminti, e, kad pirmininkas ir kiti pirmininkai jau rugsėjo mėnesį parašė laišką pirmininkui Tajani, kuriame prašoma daryti spaudimą, galbūt ne, galbūt įtikinti valstybių narių parlamentarus paspartinti ratifikavimo procesą. Aš kaip parlamentaras, aš suprantu, kad gali būti komplikuotų problemų, kurias reikia atidžiai išanalizuoti, bet kita vertus, e, užtemti ratifikavimo procesą penkerius metus, tai, tai niekaip neprisideda prie pasitikėjimo didinimo besikeičiančiame pasaulyje. Tai reikia Mm, daryti, reikia ieškoti geresnių bendradarbiavimo mechanizmų tarp Europos institucijų ir nacionalinių parlamentų, jeigu kalbėsime apie ratifikavimo procesus. Na, tuo tarpu įvyko keturi įvairių asociacijos tarybos organų sutikimai ir kitų komitetų sutikimai. Praėjusią savaitę įvyko vienas komitetų posėdžių. Aišku, yra pozityvių ir e, ne vis tokių pozityvių aspektų norėčiau paminėti, ką pateikė komisija savo vertinimo ataskaitoje. Perkybos srautai plėtojasi patenkinimai apskritai prekyba prekiamės. Neatspindėjo pasaulinių tendencijų, jį padidėjo, bet apskritai prekyba plėtojasi panašias dimensijas. Jeigu žvelgsime į eksportą iš centrinės e, Amerikos šalių, bananai, e, palmių aliejus, žuvien, žuvis, e, Kostarika eksportuoja ir medicinos prietaisus, ir palmių alyvą, bet daugiausia viskas sutelta keliose sektoriuose ir netgi netarifinės kvotos neišnaudotos iki galo. Taigi yra dar, galimybių, kurios, dėl kurių buvo sutarta. Čia dar yra daug erdvės. Pavyzdžiui, Centrinės Amerikos šalis e, savo kvotas šimtų procentų išnaudoja tik tai cukraus ir romo atžvilgių, o ES išnaudoja maždaug 70 e, ar 50 procentų kai kurių prekių eksporto kvotų e, po vasaros atostogų bus pateiktas iniciatyvos pranešimas dėl šio sustarimo bus, tai įdomi proga panalizuoti priežastis. Ar dėl to, kad rūksta informacijos, ar problemas susijusius su kainomis, logistika. Tai, manau, yra vienas iš svarbesnių klausimų, kuriuos turėsime aptarti vėliau. Aišku, yra ir kliučių e, prekybai E, tai apmokestinimas ir kiti dalykai, konkurencinė teisė iš dalies net priderinta. Taigi yra tam tikrų iššūkių, su kuriais reikia susidoroti. Na ir e, atsirado struktūros dialogui su pilietinė visuomenė, bet kai kuriuose srityse, ypač darbo srityje, yra iššūkių. Ir komisija sako, kad Dvi šalis šių klausimų analizavimo pratesimas jau prasidėjo, ypač jeigu kalbėsime apie Gvatemalą, pavyzdžiui. Kolegos per diskusijas su ambasadoriumi paminėjo, kad yra didžiulių skirtumų tarp šalių. Kalbėsime apie plėtinės visuomenės aspektus. Buvo keliamas klausimas, kad MVI neminimos tiesiogiai sustarime. Tai reikėtų taip pat aptarti. Komisija pabrėžė, koks, kokia svarbi yra regioninė integracija ir mūsų parama jai. Na ir tiesą sakant, puiku kritikuoti šalis partnerės, bet reikėtų pažvelgti ir pačios ES situaciją taip pat. Šiuo metu yra minčių parengti iniciatyvos prašymą ir man atrodo, kad pirmoji diskusija apie tai bus iš karto po atostogų, jeigu teisingai mane informavo sekretariatas ekonomikos diversifikavimas Centrinės Amerikos šalise, dėl kokių priežasčių, kok... E, neišnaudotos visos galimybės iki šiol, ratifikavimo klausimas, mažesnės kliūtis prekybai ir pastangos e, sprendžiant e, darbo teisų problemas, kaip minėjau, ir regionės integracijos svarba. Tai yra, manau, tokios idėjos, kurias būtina būtų paminėti šiame savo iniciatyvos pranešime. Ir lauksime tolesnio darbo po vasaros atostogų. Ačiū. Ačiū už tą išsame informaciją, kas noriu klausti, komentuoti. Iš tikrųjų, ratifikavimo procesų spartinimas yra labai svarbus valstybėse narėse. Norėčiau priminti jums. Helmutas Šolcas, dabar kalbės. Ačiū. Vakar vyko išsamios diskusijos dėl ES ir Latino Amerikos e, valstybių bendradarbiavimo prekybos rytyje. Vakar pranešėjas teikia informaciją apie ES ir Peru laisvos prekybos susitarimą, taip pat išsakė pagrindinės mintis dėl pranešimo ir taip pat kalbėjo apie penkių laik, metų laikotarpį, per kurį turės būti gyvenimas laisvos prekybos susitarimas. Reikėtų aminyje turėti du aspektus kurie yra susiję su penkerių metų įgyvenimo laikotarpiu, taip pat su papildomu vienu nerių metų laikotarpiu, kad prie šito sutarimo prisijungtų ir Ekvadoras. Apie tai buvo kalbėta ir su kolega Jorgensonu. Tiesiog buvo kalbama apie tai, kaip yra įgyvenamos nuostatos dėl Uh, dėl TSD skyriaus nuomonės išsiskyrė tam tikrais aspektais, ypač dėl TSD nuostatų įgyvendinimo ir dėl kelio gairių įgyvendinimo, kurios numato Peru ir Kolumbijos visuomenių raidą. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Ekvadoras pageidavo, kad darybų procesas kuo greičiau baigtųsi, kad būtų susitarta dėl investicijų sutarties, tuo labiau, kad buvo pasirašytos dvi šalis ES valstybių narių ir Ekvadoro e, finansavimo uh, sutartys ir todėl Ekvadoras nori, kad būtų pasitoks sutarimas ir su visa Europos Sąjunga. Todėl labai svarbu susitarti ir dėl tų gaminių, kurie buvo numatyti ES ir Čilės susitarime ir kad būtų atsižvelgta į Ekvadoro įvairovę ir galimybės keistis prekiamis e, bio prekėmis. Šioje srityje Ekvadoras iš tikrųjų yra labai didelius iššūkius keliantis partneris, galvojant apie tolesnius ES ir Ekvadoro prekybos santykius. Ir todėl reikia atsižvelgti galvojant apie komercinius prekybinius santykius ir ne apie tą įprastinę komercinę prekybą, tiesiog reikėtų e, ypatingą dėmesį į ekologinius gaminius, kad e, visoms šioms valstybėms būtų galima teikti ES rinką didesnės pridedamosios vertės gaminius. Darybų partneriai raginami e, išklausyti E, banano, bananų gamintojų profsąjungos nuomonės ir taip pat ES banano augintojų e, profsąjungų atstovų nuomonės ir jie informavo, kad situacija kai kuriuose srityse yra netenkinama, ypač galvojant apie bananų auginimą konkrečiai valstybėse narėse. Ir vietiniai e, ekspertai, patarėjai turėtų teikti konsultacijas vyriausybėms, kad jos atsižvelgtų į bananų augintojų nuomonę, kad ta gamyba būtų kuo toliau, e, kuo labiau struktūrizuota ir kad šitie augintojai galėtų prisidėti prie situacijos gerinimo, žinoma, pasitelkiant pagalbant e, ekspertų rekomendacijas ir kad būtų sprendžiamos socialinės ir ekologinės problemos ir žinoma, kad tie aspektai atsispindėtų prekybos susitarimuose. Taigi buvo išreikštos šitos nuomonės ir mes sutarėm, kad stebėsinos grupės ir toliau domėsis, kaip tai atsispindės e, sutartyse su kitomis šalimis, o Ekvadoras turėtų nelaukti penkerių metų, tiesiog reikėtų e, kasdien stebėti, kaip įgyvendinimo nuostatos yra vykdomos. Norėčiau trumpai pasakyti, kad dėkuoju už šitą išsame ataskaitą. Jūs kalbėjote apie bananų gamintojus. Junktinėje karalystėje žiniasklaidoje buvo pakankamai daug informacijos apie tuos darbuotojus, kurie dirba bananų auginimo sektoriuje, apie jų problemas. Iš tikrųjų reikėtų toje stebėsinos grupėje numatyti tam tikras diskusijas, pasidomėti šiais klausimais, kur kitur, jeigu ne čia reikėtų juos spręsti. Aš pritariu Davidui. Iš tikrųjų, stebėsinų grupės veiklos pagrindinis tikslas turėtų būti atsižvelgti į konkrečią situaciją valstybėse narėse. Pavyzdžiui, tokios patarėjų stebėtojų grupės Peru netgi nėra įsteigtos. ES komisija, prekybos direktoratas tiesiog pasiūlė, kad Europos stebėsinos grupės prieš prekybos tarybą kuris yra numatytas šių metų pabaigoje, tiesiog prieš šitą tarybą reikėtų ir vietos patarėjų grupės susitart, susitikti ir tiesiog įvertinti problemas, situaciją. Kartais iš ministerijų gavome informaciją kuri skiriasi galbūt nuo tos, kurią gauname kalbėdami su profsąjungo atstovais, su pilietės visuomet atstovais, taip pat regionų atstovais. Ir todėl Europos parlamento prekybos komitetas ne tik tai turėtų daryti išvadas, tiesiog domėtis prekybos sustarimų uh, sudarimo apskritai, bet ir stebėsinos grupės turėtų domėtis ir tų sustarimų įgyvendinimu. Kartu su pranešėju FISAS mes toliau stebėsime, kokia situacija ir tiesiog teirausimės komisijos, ką ji daro, kad šitos patarėjų grupės susitiktų ir aptartų svarbiausius klausimus. Niekas neprašo daugiau žodžio dėl 22 darbo atvarkės klausimų, o dabar 23. Komisijos komunikatas dėl globalizacijos ir mūsų e, reakcija į tai Alesija Moska. Yes, I replace uh, Joachim Schuster, who is uh, our... Taip, aš pavaduoju Joakim Šulstekus mūsų yra pranešėjas ir perskaitysiu jo komentarus. Kolegos, sudurime su trimis globalizacijos pokyčiais. Pirmiausia, tarptautinės vertės grandinės tapo labai sutingos ir labai pakeitė darbo pasidalymą pasaulyje bei abipusę priklausomybę. Globalizacijos nauda nelygiai pasidalina tarp regionų ir visuomenių ir dėl to matome didelį taip pat pokytį į tai, kur, kur yra ekonomikos gale pasaulinė. Iš vienos pusės prezidentas Trumpas e, kvestionuoja priekybos politiką, jo Amerikos strategija siekia mažinti ekonomikos problemas Amerikoje. Tuo pačiu Kinija plėtoja šilko kelio strategiją ir tuo siekia tapti didžiausią ekonominę galę pasaulyje. Mūsų matoma situacija tai, kurią matome JAV, tai yra tai, kad išrinktas buvo demagogas, kuris žaidė baimėmis ir kalbėjo apie protekcionizmą, tai yra tam tikra tendencija, kurią šiuo metu matome ir pastebime tą patį ir Europos Sąjungoje. Ir nes ne nuo Trumpo viskas prasidėjo, nes su juo viskas ir baigsis. Būtent todėl nepriimtina tęsti įprastinę politiką. ES turi numatyti papildomų priemonių, kaip kovoti šiomis tendencijomis ir tam reikia paradigminio pokyčio. Šie didėjai pokyčiai yra iš mano nuomonės šities taškas ir aš tikiuosi, kad nuomonė prisidės kuriant strateginius atsakymus. Pirmiausia, aktualu yra tvarios plėtos tikslai bei klimato darbo tvarkė. Juos reikia atnaujinti, kad jie atitiktų savo tikslus. Tai turi būti pagrindinės pamatinės gairės, pagal kurias reikėtų vertinti kitus politinės priemonės. Kitos svarbios europinės vidinės vidaus priemonės tai yra tolesnis ekonominės ir pinigų sąjungos konsolidavimas. Taip pat vidaus rinkos tolesnis konsolidavimas tai yra būtina, kad būtų galima įgyventi sėkmingai taip pat ir šalies strategiją. Toliau reikia užtikrinti, kad ES pilietinė visuomenė labiau priimtų Europos politiką, o tam reikia didesnio įtraukimo ir skaidrumo. Taip pat reikia ir diskusijų forumų, kur, kuriuose būtų galima diskutuoti apie globalizacijos iššūkius. Toliau reikia remti MVI. Reikia užtikrinti, kad, kad strategija politinė būtų nusekli šios ir tie. Toliau reikia greitai gyvendinti prekybos gynybos priemonės prieš dempingą ir prieš kitus neigiamus poveikius. Taip pat tvarios plėtros tikslai yra labai plačios gairios. Klimato darbos taip pat yra plačios gairios, kurias reikia žvelgti ir reikia vis, vis tai tinkamai gyventi, turint galvoje naujusius globalinius pokyčius. Visą tai reikia tinkamai traukti į prekybos sutarimus ir kitur. Taip pat būtina užtikrinti įmonių verslo atsakomybę. Europa yra numačiusi priemonių šis rytyje ir tų priemonių reikia imtis. Svarbiausia užtikrinti atsakingą verslo elgesį, užtikrinant oro darbą, žmogaus teisų pagarbą bei aplinkos standartų pagarbą. Taip pat dėl Kinijos ir JAV strategijų reikia paradigminio pokyčio manau, kad svarbiausias geopolitinis atsakas būtų tolesnis e, bendrabiavimo su Eurazija atnaujinimas, nepaisant esamų problemų ir taip pat bendrabiavimo su Afrikos valstybėmis. Europa, jeigu Europa sukurs šios alijansus, Europa gali toliau būti svarbi ekonominiai veikiai. Dėkoju. Sorry, madam Andrikienė. Pana Andrikienė, prašom. Labai ačiū visų pirma, noriu padėkoti mūsų pranešėjai Joachim Schuster už pranešimo projektą ir noriu pasidalyti kai kuriomis mintimis dėl pranešimo projekto ir mūsų pozicijos. Globalizacija yra nuolatinis procesas ir jos poveikis e, sukūrė įvairių politinių, ekonominių ir socialinių iššūkių, kurios, su kuriais ES teks susidoroti. Džiaugiamės e, pas, pamastymų dokumentu. Komisija pripažįsta, kad globalizacija turi būti sąžingai paskirstita. Ji turi ne tik pozityvių, bet ir neigiamų poveikių. Ir tos iššūkius reikia sutikti įvairiomis priemonėmis. Prekyba yra tik tai vienas iš aspektų. Jeigu neveikia demokratija, nukenčia ir e, ekonomika piliečiai įgalinti kaip niekada daugiau, bet kai kurie mano, kad demokratija jiems jau nebetarnauja. Atsakas į globalizaciją negali būti uždaryti sienas. Mm. Reikia taip pat įgyvendinti ir taikyti taisyklės, e, baigti tas e, mažų atlyginimų dienas, socialinio dempingo ir išnaudojimo e, dienas. Reikia siekti sąžingos praktikos ir daugiašalės bendrovės, didelės bendrovės turi būti atsakingos už įstatymų laikasi. Jeigu ES bendrovės dirba užsienyje, jos turi visoje grandinėje taikyti savo prievalės. Protekcionizmas yra intelektualiai tingus atsakymas į tuos iššūkius, kuriuos kelia globalizacija. Sienų uždarimas, protekcionizmas sukels domino efektą visiems ir bus kenksmingas importuotojams, eksportuotojams ir vartotojams. Dėl to turime šios iššūkius sutikti skaidriai ir užtikrinti mūsų piliečius, kad panaudosime stipresias priešę pusės ir e, kontroliuosime globalizacijos jėgas. Mano nuomonė, pranešimas dėl prekybos aspektų globalizacija yra gana trumpas tokiam svarbiam klausimui, bet turime galimybių jį pagerinti. Ir nors yra pasakyta daug gerų minčių, mano nuomonė, pranešimas yra per daug neigiamas. Jam trūksta pozityvių globalizacijos poveikio paminėjimų. Ir nepaminėti e, mūsų pasiekimai sutramdam globalizaciją, pavyzdžiui, prekybos politiką, prekybos, prekybos priemonės ir laisvos prekybos sustarimus. Prekybos sustarimai susijęs su prievalėmis abiems pusėms aplinkos, sveikatos ir darbo standartų prasme, suteikdami galimybę patekti į rinką besivystančioms šalims, mes leidžiame joms įgyvendinti ir būtinas reformas. Dėl to užsienio vyriausybės turi nutraukti dempingą ir pigų eksportą į Europą. Taigi, pirmiausia, aš manau, kad turime daugiau dėmesio skirti pozityviams prekybos politikos pusėms kaip e, transformuoti mūsų turimas priemonės, kad pasiektume geresnių rezultatų. Kai kur pranešimas mini per daug mūsų ar PPO silpnasias vietas. Turime vengti rodyti pirštų vien tik į silpnasias pusės. Priešingai, turime e, kalbėti apie tai, kaip e, panaikinti tos trūkumus, kaip stiprinti esamas sistemas, kaip formuoti turimas priemonės, kaip jau kūrimą užbaigti. Kad būtume konkurencingi, turime pažaboti globalizaciją, ypač kai kalbame apie tai, kad trečdalis ES šalių pajamų yra iš prekybos su likosimis pasaulio šalimis. Parengę gerą pranešimą, paremsime komisijos dokumentą ir komisijos pastangas ir bandymus susidoroti su šiais iššūkiais ir pasiekti pasaulinius įpareigojimų tikslus, pavyzdžiui, e, tvarumo ir klimato tikslus. Taigi aš iš tikrųjų esu pasirengus daryboms ir tikiuosi, kad pasieksime gerą galutinį rezultatą. Ačiū, EKR frakcijų vardu ponas Lūnės, ačiū. Kalbu Emas McClarkin vardu, nes ji negalėjo šiandien atvykti ir atsiprašo. Taigi aš paskaitysiu jos žodžius. Kaip pranešėjas pripažįsta, globalizacija, globalios vertės grandinės pakeitė tai, kaip prekiaujame, suartinant rinkas ir žmonės. Daug yra iš to e, naudos, bet tik tai tinkamai taikant nuostatas, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Bet dėja, mes sutinkame su daug ko, bet nesutinkame su kai kuriais pranešimo aspektais, kai kuriais pasiūlymais dėl politikos, kurios teikia pranešėjas. Pavyzdžiui, nuostatos susijusių tvarumu kiekviename prekybos sustarimo skyriuje. Ir kiekvienos nuostatos suderinimas su tvaraus vystimas tikslais ir sankcijų mechanizmo numatymas DSD skyriuose. Taip, prekyba turi remti tvarų vystimasi, bet ne priešingai. Būtent prekyba turėtų remti tvarų vystimasi. Ir EKR e, ragina propaguoti prekybą pagal taisyklės ir e, propaguoti tarptautinės konvencijas socialinė darbo žmogaus teisų sritise. Ir mes prieštaraujame dėl to, kad būtų minimos sankcijos. Ir dar papildomi du dalykai. Mes manome, kad šis pranešimas nekalba apie mūsų nesugebėjimą pasinaudoti naujomis technologijomis, e, siekiant pažaboti globalizaciją. Ir tai kelia skeptiškas nuomonės apie globalizacijas, ypač prekybos rytyje. Ypač prekybos rytyje. Matome, kad galime prekiauti tiesiog sėdėdami namuose, panaudodami internetą. Ir čia yra iššūkių. Skaitminės prekybos strategija jau seniai reikalinga, kalbant apie specifinių technologijų panaudojimą, pavyzdžiui, blokų grandinės technologijų panaudojimas, sekandėsnio skaidrumo ir lankstumo tarpinėje prekyboje. Taigi reikėtų e, kalbėti apie tai taip pat ir kaip minėjo ponia Moska, kalbėdama pranešėjo vardu, mes manome, kad protekcionistinė praktika E, kyla ir plečiasi, mes turime apie tai kalbėti ir turime pasipriešinti tam prekiaudami su e, Eurazijos ir Latino Amerikos šalimis. Turime nepamiršti, kad JAV visgi yra viena svarbiausių mūsų prekybos partnerių. Tai galų galia reiškia, kad reikia bendro supratimo ir bendro požiūrio, sprendžiant tarptautinius klausimus, kad turėtume tvirtą taisyklėmis pagrįstą tarptautinės prekybos sistemą. Ir, aišku, bus teikiami pakeitimai, siekiant e, išsiaiškinti šios klausimus. Taigi dėkojame pranešėjai. Heidi Hautala toliau. Ačiū. Mano frakcija taip pat e, džiaugiasi Šusterio pranešimo projektu. Iš tikrųjų, jame atsispindi tarptautinės prekybos pagrindiniai iššūkiai. Vienas iš dėsnių yra tas, kad žmonės yra nepatenkinti globalizacijos pasiekmėmis ir padariniais. Tuo labiau, kad globalizacijos rezultatas yra netolygiai paskirstomas. Todėl reikia ieškoti naujų kelių tai neligybei pašalinti, turint omenyje prekybos politiką. Tačiau prekybos politikos nebegalime vertinti kaip e, kasdienio dalyko, galvodami apie darbo tvarkę iki 30 metų ir taip pat turime turėti omenyje ir no, uh, to... tvaraus vystimosi tikslus. Uh, Mrs... 17 tvaraus vystimosi tikslų. Iš tikrųjų, prekyba turi tarnauti visiems. Ir aš norėčiau, kad kolegos klausytųsi, kai kas nors kalba. Aš supratau, kad jūs sugebate ir klausyti, ir kalbėti iš tikrųjų prekyba visiems strategija iš tikrųjų ir labai geras, gera priemonė, kad būtų galima pasiekti tvaraus vystimosi tikslų iki 30 metų. Tačiau ir parlamente reikėtų rasti kitų būdų, kaip nagrinėti tos integruotos darbo atvarkės klausimus. Trumpas pateikė savo atsaką į globalizaciją. Tiesiog e, jo atsakas yra protekcionizmas, bet ko gero tai yra negeriausias. Mes turime ieškoti kitų sprendimų ir kaip, e, kokį atsaką reikėtų duoti. Ko gero reikėtų keisti apskritai prekybos politiką ir ko gero reikėtų e, įpūsti gyvybės taip daugia šaliai prekybos politikai. Mūsų pastangomis yra siekiama įdėkti duomenų apsaugos nuostatas visose prekybos sustarimuose ir žinoma atsižvelgti į skaitmeninės prekybos iššūkius. Vietoj, kad būtų užima gynymas pozicijas, mes turime tapti kuo aktyvesni ir žinoma, turime nepamiršti klimato kaitos politikos. Nereik, ne, nenorėčiau kartotis, tačiau vis dėlto turime pripažinti, kad iššūkiai yra didžiuliai. Tarptautinė priekyba kartais prieštarauja klimato politikos tikslams. Ir todėl reikėtų dar labiau aiškiau suformuoluoti mūsų įsipareigojimus e, kylančius iš Paryžiaus sustarimo ir juos e, įtraukti į prekybos susitarimus. Mes turime užtikrinti kuo geresnę pusiausvyrą mūsų prekybos e, susitarimuose ir nepamiršti klimato politikos tikslų. Tai yra pirmas žingsnis perinant prie ambicingesnės prekybos politikos, derinant ją su klimato kaitos mažinimo uždaviniais. Iš tikrųjų, šiame pranešime kalbama apie tai, kad reikėtų konsultuoti su verslo atstovais. Manau, kad šioje srityje mes esame pakankamai pažengę į priekį. Taip pat reikėtų uh, e, dėkti EBPO standartus, kai kalbame apie atsakingo verslo mm, kodeksą Kai kuriuose valstybėse narėse yra priimami įvairiausi įstatymai, kurie neužtikrina lygių verslo galimybių, o mes, komitetas, turėtume imtis iniciatyvos, kad ES mastu būtų ieškoma kuo geresnių galimybių užtikrinti kuo vienodesnės verslo sąlygas Pavyzdžiui, pasirašant sustarimą su Bangladešu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad reikia e, įtraukti įvairias e suinteresuotas šalis, tačiau iš esmės nedaug buvo pasistumėta siekiant užtikrinti kuo vienodesnius atlyginimus tekstilės pramonėje e, Bangladeše iš tikrųjų Bangladešo klausimą mes turėtume turėti mūsų omenyje, tuo labiau, kad artinasi rinkimai ir čia šioje srityje dar daug ką reikia nuveikti. Pone Minio. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, buvo nuveikta labai daug Šią temą aš tiesiog norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris paminėjo klimato kaitos aspektus, tvaraus vystimosių uždavinius. Iš tikrųjų norėčiau, kad šitame pranešime būtų formuluojami kiek platesni užmojai prekybos politikoje reikėtų didesnį dėmesį skirti aplinkai ir žmogaus teisėmis. Tiesiog mes turėtume būti griežti, ypač parlamente, kad visos teisės būtų užtikrinamos, kad šitų sustarimų rezultatai taip pat būtų apčiuopiami. Jeigu mes nepatrysime to, tai piliečiai ir toliau nelabai pasitikės mūsų vykdoma politika. Iš tikrųjų, Komisijos e, komunikatas buvo e, apibendrintas e, tinkamai, tačiau vis dėlto tarptautinės įmonės investuodamas į kitas valstybės rodo savo jėgą ir mes turėtume galbūt galvoti apie tai, kad globalizacija ne tik mažina skurdą, bet ir didina neligybę. Pasirašant prekybos e, susitarimus reikėtų užtikrinti tvarų vystimąsi, apie tai ir kalbam pranešime, taip pat yra konstatuojama, kad valstybės narės nesugeba atskirai sušvelninti globalizacijos padarinius. Todėl labai svarbu įgyveninti ABPO nuostatas ir jų turėtų laikytis pirmiausia tarptautinės įmonės. Taip pat e, reikėtų komisijoje siekti, kad atskiri direktoratai veiksmingiau bendarbiautų. Dėl mokesčių vengimo čia reikėtų daugiau pažangos, taip pat skaitmenimo srityje ir taip pat klimato kaitos mažinimo tikslai, tikslai ir toliau turėtų būti mūsų prioritetinė veikla. Ir taip pat reikėtų turėti omenyje energetinės restruktūrizacijos uh, procesus. Praising uh, Mrs. Mina for her very lucid contributions. Aš norėčiau pasidžiaugti už jūsų pasisakymus, jie tik jūs kalbėt puikiai, netgi kartais geriau negu aš gimta kalbis. Iš tikrai, pasisakymai buvo labai įdomus. Koks... On, on what Galbūt jie buvo įspūdingesni netgi mm, priešingai negu vertino kolega. Jeigu aš teisingai supratau, tai yra pasisakoma už kuo daugiau reglamentų, kad būtų galima toliau kovoti už, e, su klimato kaita ir kad būtų galima siekti žalinimo darbo atvarkės įgyvendinimo. Iš tikrųjų, aš norėčiau pritarti, kad reikėtų daugiau prekiauti ir paklusti globalizacijos procesoms. Tačiau reikėtų pagalvoti kokia šita našta bus uždėta ant gamintojų ir ne tik tai gamintojų pramonės atstovų pečių. Siekiant įgyvendinti klimato kaitos darbo tvarkės uždavinius. Ar jūs Jūs pasakysite, ką mes galime pasiūlyti. Ar apskritai Vokietijoje bus kokie nors kas čia. O gal Vokietijoje apskritai nereikia tų tarptautinių uh, automobilių gamintojų apskritai? Iš tikrųjų, yra įvairiausių galimybių, yra pasirinkimas tiesiog siekiant klimato kaitos sustarimo uždavinių ir kurie galbūt e, suvaržys galimybės automobilių gamintojams ES valstybėse narėse. Mes jau dešimtis kartų girdėjome tas pačias mintis ir aš tiesiog dabar nežinau, ar aš dar turiu laiko. Šiaip jau aš jo laikausi visada. Aš anksčiau, prieš dešimt sekundžių kalbėjau, kad man yra garbė būti parlamento nariu ir žinoma, Man taip pat didžiulė garbė palikti parlamentą. Taip pat ir liberistų partijos atstovai turi tam tikrų abejonių. Tiesiog reikia suvokti štai ką, kad mes visą laiką balsuojame už daugiau ir daugiau teisės aktų, daugiau įvairiausių nuostatų, direktyvų Turint visą tai omenyje, tiesiog mes Europos pramonės galimybės globalizacijos kontekste tiesiog suvaržome. Ir jo ta pramonė nebegali konkuruoti. Aš tiesiog negaliu pateikti Jums atsakymo, tuo labiau, kad turiu labai nedaug laiko. Jeigu žinoma laiko man suteiktų pirmininkas, tai ko gero reikėtų pamastyti apie įvairiausias galimybės, pavyzdžiui. Ir galiausiai, Bangladešas, kuris buvo paminėtas ką tik. Iš tikrųjų diskusijos vyko nesuderintai praeitįje dėl šito susitarimo su Bangladešu. Ir tie, kurie dalyvavo diskusijoje, ir kiti kolegos, pavyzdžiui, ponė Mina tuo menu Jie pasakė, kad parlamento beveik ne vienas narys nedalyvavo diskusijose dėl prekybos susitarimo su Bangladešu, taigi dis, diskusijos nebuvo pakankamai subalansuotos. Iš tikrųjų, Norėčiau, kad būtų buvę atsižvelgta arba būtų atsižvelgta į tai, ką aš sakau, kad būtų diskutuojama. Vienas dalykas yra politika, kitas dalykas yra prekybos teisės aktais, kitas dalykas yra diskusijos apskritai. Iš tikrųjų, įspūdinga girdėti, kaip Junktinė karalystė kovoja už klimato kaitos uh, E, sustarimo įgyvendinimą. Dabar kalbės Rubich, Buchner ir Hautela. Ačiū. Dėkuoju už šias diskusijas. Visada reikėtų prisiminti, kad gerovę kuriame dirbdami ir šviesdamiesi ir mokydamiesi. Ir labai svarbu, kad mes nenugrimstume į skurdą. Kinijoje 400 milijonų žmonių iš skurdo išlipo įgyvendinant liberalią prekybos politiką. Taigi Kinija prekybos e, pastangomis e, sugebėjo sukurti didesnę gerovę gyventojams. Eksportuojant e, didėja mūsų piliečių perkamoji gale, kadangi sukuriama tam tikra vertė ir ta vertė gali būti perskirstyta mokesčiai. Austrijoje 60 procentų tų darbuotojų dirba eksporto srityje ir sukuria vertę ir už tą vertę yra sukoma, mokami mokesčiai ir taip mm, keliamas gyventojų gerbuvis taip pat ir didėja perkamoji gale, kadangi galima įpirkti konkurencingus gaminius ir ta piliečių perkamoji gale tampa tvaresnė ir eksportuodami bei importuodami galima padvigubinti perkamąją galę. Viskas, kas siekia protekcionistinių priemonių, iš esmės galės tik tai džiaugtis ir dalintis skurdo E, pasiekmėmis. Aš būtent tai nuomonėjai nepritariu, aš pritariu tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimui. Labai svarbu, kad mažai išvyšiuose valstybėse būtų siekiama pirmiausia antrojo tvaraus vystimosi tikslo, kad būtų užtikrinti galimybė už, apsirūpinti svarbiausiais uh, Mm, maisto produktais, kad nebūtų situacija tokia kaip. E, e, kaip Šiaurės Korejoje. Ir žinoma, septintasis tikslas - atsinaujinantys energijos šaltiniai. Be energetikos niekas šiame gyvenime jau nebevyksta. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad mes turėtume pasisakyti kuo aukštesnius socialinius ir aplokosiginius standartus uh, kitose valstybėse. Tačiau kita vertus mes kišamės į nacionalinės politikas ir tai darome labai akivaizdžiai ir norime pasiekti, kad toje nacionalinėje politikoje būtų įgyveninti mūsų lūkesčiai. Tai yra viena. Kita vertus mes siekiame, kad ginčiai būtų sprendžiami nacionaliniuose teismuose. iš tikrųjų mūsų nuomonės dėl ginčių sprendimo skiriasi iš esmės. Anksčiau ginčiai buvo sprendžiami pasitelkiant netgi e, karinius tribunolus, o dabar mes turėtume ko gero pasikliauti arbitražais, į kuriuos galėtų kreiptis mažos ir vidutinės įmonės. Dankeschön, Mr. Bu Herr Buchner. Vielen Dank, es war. Buchner. aš buvau išėjęs dėl signalizacijos, kuri buvo įsijungusi, tačiau ta signalizacija skambo ne mūsų pastato dalyje. Iš tikrųjų, užsimanama pranešime, kad yra tam tikros prieštaros tarp gerovės didinimo ir klimato kaitos mažinimo tikslų. Aš manau, kad viskas yra priešingai. Buvo minėtas Kinijos pavyzdys, būtent e, Kinija pasiekė apčiopiamos pažangos. Jeigu pažvelgtume į darbo vietas, pavyzdžiui, atsinaujinančio energetikos srityje, tai atsakymas yra akivaizdus. Tiesiog nereikėtų ieškoti kokiu nors prieštarų tarp gyvenimo gerovės, didėjimo ir aplinkosauginių uždavinių. Autola? Um. Dėkoju pirmininkė manau, kad komitet turėtų vykti aktyvesnės diskusijas ir dėkoju kolega už tai, kad pradėjo tikrą diskusiją, nes tokius dalykus reikia iš esmės aptarti. Ačiū pasakyti tik tais, kad e, jūsų šalies įmonės taip pat įsitraukia prie diskusijų dėl tvaros verslo ir taip pat Didimė princas Šarlzas yra vieno tokių tinklų globėjas manau, labai vertinga tikrai kalbėti su įmonėmis, kurios nori, kad pasaulis būtų geresnis, kurios rūpinasi žmogaus teisėmis, aplinkos apsauga, darbo sąlygomis, salinėmis sąlygomis. Ir, na, aš tikrai pridurčiau galbūt tai, kad daug yra įmonių, ir didelių, ir mažų, kurios nori įsijungti į tokius tinklus, ir mes turime joms padėti, padėti būtent joms, o ne tiems, kas tiesiog nori palaukti, nieko nedaryti, kurie įsivaizduoja, kad vis dar gyvenate senajame pasaulyje, kuriame prekyba vyko visai kitaip. Na, čia iš karto jums užduoti bie klausimą. Keltą klausimą, ar, šis, ši, ar reguliacijos neprives prie to, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje nebeliks e, automobilių pramonės. Jūs juk taip pasakėte, ar ne? Kad e, reguliacijos gali kenkti, ar ne? Na, bet kad mano pirmininkas gerai žino, kaip yra, ar ne? Jeigu ES priima ambicingus automobilių emisijų standartus, kas buvo padaryta anksčiau, ir tai greitai tapo pasauliniu standartu. Ir tuomet amerikiečių įmonės, kurios investuodavo į didelius automobilius, jos net ir nukentėjo nes taiga atsidūrė neplankioje padėtyje, nes nesuprato tos amerikiečių įmonės, kad ir vartotojai nori švaresnių automobilių. Tad, manau, reikia turėti galvoje tokį pereinamąjį, e, pereinamą tapo galimybę. Kitas dalykas, ko mes dar reikalavome ir siekime, tai švarus kūras, transporto kūras, kad būtų galima gaminti ir, ir kurti švaresnius variklius. Vėlgi tai svarbus dalykas. Tad ačiū Jums gerbiamas kolega, kol dar su mumis esate ir mums nepalikote, aš vis dar viliuosi, kad galbūt niekas mūsų nepaliks, bet vis tik rinktinės karalystės situacija. Taigi daugiau taip diskutuokime, kalbėkime apie tvarų verslą. Ir renkime, ką nors mūsų komitete, tegul pirmininkas mūsų kelia šį klausimą. Be abejo, visuomet yra pasirinkimo ir jų kainas, tačiau ir senasis pasaulis, nuėjęs pat pasaulis. Ir vėl čia, čia yra ne tik žaliųjų klausimas. manau, kad pavyzdžiui, tai šitų metų darbo tvarkė irgi kviečia visus aptarti, kaip, kaip būtų galima kitaip dirbti, va ir priekybą kitaip vykdyti. Ir manau, kad čia reikia integruoto požiūrio, nes tikrai nebegalima bandyti problemas spręsti atsietai, nes galima būti, kad sprendžiant vieną problemą, galima sukurti naują problemą. Tai tikrai puikia proga apie tai pakalbėti. Dėkoju. Dėkoju. Be abejo, tikros diskusijos yra labai naudingos, reikia apsikeisti argumentais, o ne vien tik pareiškimais. Ir paprašykite koordinatorių, kryptis koordinatorius, ar jie norėtų tarp komitetų darbų numatyti daugiau laiko tokioms diskusijoms. Aš be abejo tikrai mielai tai daryčiau, tikrai reikėtų aptarti jautriausius klausimus galbūt ir paskui perėti prie kitų tikrų diskusijų. Toliau. Luka Dikarli komisijos vardu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tiktą žodį. Manau, kad ta diskusija, kurią ką tik, kurią ką tik sudalyvavo garbė nariai, parodo, kokia sudėtinga situacija yra, kokios sudėtingos rūdas mums kyla bandant formuoti globalizaciją taip, kad e, geriau atspindėtų mūsų visuomenę ir mūsų visuomenės vertybės. Daug kas jūs kalbėjo apie tai, kad reikia paradigmos pokyčio. Na, manau, kad matome dėlis pasikeitimus prekybos politikoje. Tačiau yra komunikatas, kuris aptarė mūsų esamą strategiją, bet reikia turėti galvoje, kad vertybės tokios e, kaip augimas turi būti panašiai vertamos kaip kitos vertybės. Ir dar prieš patvirtinant tvarios plėtros tikslus, darnos vystimas tikslus, e, jau ES dėjo žingsnių, žingsnių keletą žingsnių į tą pusę. Taip pat pernai per e, E, sąjungos, e, pat pranešimas apie situaciją sąjungoje taip pat buvo apie tai kalbėta, reikia neišleisti iš akių mūsų strateginių interesų ir reikia neleisti, kad mums pasinaudotų. Taigi reikia užtikrinti priekyboje abipusiškumą ir taip pat reikia užtikrinti, kad priekybos nauda būtų prieinamesnė ir MVI, kitoms mūsų įmonėms. Norėčiau taip pat sureaguoti į komentarą, kurį keli parlamentarai išsakė dėl to, kaip sunku suformuoti tinkamą atsaką, nes globalizacija vis kaip platesnis klausimas negu tik politikos klausimas ir taip pat yra tam tikri perėjimai. Perinama nuo pramonės ekonomikos link trečialinės ekonomikos ir taip toliau. Matome taip pat technologinę revoliuciją, kuri vis sparčiau juda. Ir tam reikia labai plataus atsako. Tai be abejo, aš taip pat suprantu, kad tikrai būtina užbaigti formuoti vidaus rinką, taip pat reikia daugiau bendrabiauti su valstybės narėmis dėl darbo rinkos politikos, dėl švietimo, dėl įgūdžių ir taip pat reikia didinti mūsų visuomenių ir ekonomikų atsparumą tiems didžiuliams pokyčiams, kurie ir artėja, ir greitėja. Kitas dalykas prekyba yra labai svarbus dalykas Europos Sąjungai, tai svarbus įrankis, nes ten yra labai svarbių politikos instrumentų galima pritaikyti, taip pat tai siejasi ir su valdysena, Šis Moskovičiai kalbėjo apie mokesčius, tačiau yra ir kitų mm, aktualių klasių, pažiūrėjau, nebendrabiaujančios mokesčių jurisdikcijos. Taip pat čia aktuali ir kovos su pinigų plovimu strategija. Taigi yra įvairių išorės veiksmų, kur reikia sudarinti vidaus ir šias strategijas. Toliau, klimato kaita. Mes tikrai nemanome, kad klimato kaitos politika ir priekės politika yra priešingi elementai. Mes kaip tik siekiame paremti tą perinamą laikotarpį, ma, anglijas naudojimo mažinimą. Be abejo, klimato kaita yra aiškus e, pavojus, realus pavojus. Kuo, kuo greičiau tai taksime mūsų politikai kitus sprendimus, tuo geriau bus. Ja, su Japonija esame numatę nuostatų sustarime, ketiname tai plėtoti ir toliau. Taip pat raginsime efektyviai gyventi Paryžiaus sustarimą, taip pat liberalizuosime tarifus Kalbant apie žaliasias prekes, sutarimuose, kurie įsigalios, taip pat norime kurti platformą susijęs su žaliosiamis technologijomis. Europa čia yra pasaulinė lyderė ir gali sukurti daug tvarių darbo vietų. Energetikos srityje yra nuostatų, kaip paskatinti atsinaučių išteklių naudojimą, kad e, privatus asmenys daugiau gamintų energetikos iš, iš šių išteklių prisijungtų prie tinklų ir gautų atlyginimą už tai. Taip pat, taigi klimato kaita yra vis svarbės polis klausimas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žinoma, lauksime toliau. Tolesnį išnuomonės rengimą ir diskusiją su, su, jumi, su jumis. Trumpas tik komentaras. Pasižymėjome visas nuomonės iš šešėlinių pranešėjų. Taip pat Tačiau pabrėžti, kad diskusija šiandien buvo tikrai labai įdomi. Supratome, kad reikės pabrėžti kai kurios elementus labiau, kurios pranešėjas jau įtraukęs yra ir taip pat be abejo pranešėjas nori bendrabiausių su kitais pranešėjais toliau plėtojant šią nuomonę. Dėkoju. Puiku, sako pirmininkas. Pakeitimai gali būti teikiami iki birželio 25 dienos 6 val. vakaro. 25 birželio diena 6 vakaro ir toliau tai bus aptariama ir tvirtinama rugsėjo mėnesį. O toliau einame prie paskutinio darbo tvarkės klausimo, 24 klausimo, keitimasis nuomonėmis dėl komisijos pasiūlymo, dėl susitarimo iš dalies keičiančio ES ir Marokos priekybos protokolus. Šie priekybos protokolai buvo jau plačiai aptariami mūsų komitete. Čia ypač aktualu yra tai, kaip turi būti traktuojama vakarų Sahara. Remiantis Teisingumo teismo sprendimu, 2006 m. gruodžio 21 dienos sprendimu, reikia pakeisti sudarytą į susitarimą. Birželio 9 dieną komisija patvirtino savo pasiūlymą. Ir mes, INTA komitetas, esame vadovauti komitetas šiuose diskusijose. Tačiau mūsų nedžiugina situacija, nedžiugina pokyčiai diskusijos dėl prekybos protokolų keitimo prasidėjo jau seniai ir mums atrodo, kad mes nebuvome tinkamai informuojami. Aš labai gerai atsimenu diskusijas, kurios vyko turbūt net ir šioje salėje dėl sąrašo sudarimo. Sąrašo tuos menų organizacijų, su kuriais konsultavosi komisija E, svarstydama Vakarų Saharos klausimą. Ir siuntėme laišką, ilgai laukėme. Paskui vyko darybos su taryba ir tik po to pavyko išgauti pagaliau tą, tą sąrašą. Kitas dalykas yra taip pat ir čia aktualus institucinis klausimas. Čia kalbame apie priekybos sustarimą, tačiau šitas sustarimas siejasi ir su žvininkiste. Mes apimame priekybos e, dalį, tačiau panašu, kad žvininkistės e, dalyje trūksta skaidrumo. Kiek žinau, nėra paskelbta, kaip bus keičiama žvininkistės dalis. Manau, kad tai yra problemiška nes žininkistės dalyje bus nu, numatyta ta pati galėjimo pabaigos data - Liepos vidurys. Ir, na, man sunku įsivaizduoti, kad parlamentas tikrai nepasisakytų dėl to, jei bus taikomas laik, laikinas, e, laikinos nuostatos nepaskolstavus su parlamentu ir parlamentu nepritarus, nesvarbu, ar tai būtų taikoma prekybos dalį ar, ar žingsnis dalį. Čia jau bus perėta ne prie prekybos karo, bet prie institucinio karo. Ypač turint galvoje tarp institucinės dėrybas su komisija ir taryba dėl geresnės teisėkuros. Taigi čia yra du svarbus atingi etapai, du svarbus sudėtingi klausimai. Pirmas dalykas tai yra jau keitimo turinys, pakeitimo turinys, o kitas dalykas tai yra instituciniai klausimai. Dabar išgirsime įvadinių pastabų iš komisijos, išorės veiksmų tarnybos, komisijos vardu kalbės ponas Fernando Pero de Pinok. Panašu, kad susipainė sekretariatas. Sabina Hensler sakys pradės pastabas, prašau. Posicinda. Ačiū pirmininkį, gerbėmi kolegos. Pirmiausia, noriu pristatyti, nes esu nauja šiame komitete. Aš esu Sabina Hensler, tarptautinių ir bendrųjų reikalų direktorė, mokesčių ir muitų sąjungos direktorate. Man teko atsakomybė perimti už šį dokumentą nuo 18 metų vasario mėnesio Ir dabar man malonu dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti ir dalyvauti apskaitime nuomonėmis dėl mūsų pasiūlymo, kaip išplėsti tarifų, preferencinius tarifus vakarų Saharos produktams. Mūsų pasiūlymas keičia pirmą ir ketvirtąjį protokolą prie asociacijos sustarimo tarp ES ir Maroko, tam, kad būtų laikomas Europos teisingumo teismo sprendimo reikalavimo sprendimą priimtą 16 metų gruodžio mėnesį. Mūsų tikslas yra toks. Pirmiausia, e, siūloma sukurti teisinį pagrindą teikti preferencinius, siūlyti preferencijus tarifus vakarų Saharos produktams. Tos preferencijos <clears throat> yra palygintinos e, e, preferencijams tai siūlomams Marokui pagal dabartinį ES ir Maroko asociacijos sustarimą. Ir antra, užtikrinant, kad Europos, eksportas į ES iš vakarų Saharos e, būtų jiems taikomos tos pačios preferencijos. Mes norime, siūlome prisidėti prie socialinio ir ekonominio vystimas vakarų Saharoje ir bendro Magrebo regiono stabilumą. Mūsų pasiūlymus lydi komisijos tarnybų ataskaita ir Europos išorės veiksmų tarnybos ataskaita ataskaitoje žvelgiame į du aspektus. Pirmiausia, apibūdinimas konsultacijų, kuriuos įvyko su įvairių vakarų Saharos atstovais, pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitomis organizacijomis ir organizacijomis ir organiz, skaitant Polisario frontą rezultatais. Antra, apibūdinama ta nauda, kuri bu, atsirastų vakarų Saharos žmonėms ir ekonomiką iš šios sustarimo. Norėčiau pabrėžti šešis svarbiausius elementus, kuriuos reikia turėti galvoje, žvelgiant į mūsų pasiūlymą. Pirmiausia, Europos ir tarpinės teisės laikymasis. Sustarimo projektas visiškai atitinka reikalavimus, kuriuos išdėstė Teisingumo teismas 16 metų sprendime. Jis pagristas, kaip sakiau, konsultacijomis su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, kurios, įskaitant Polisario fronto, kuris paprieštaravo pasiūlymui, nes jis mano, kad ES turėtų dėrėtis su juo, o ne su Maroku. Taip pat šis pasiūlymas pagristas socialinės ekonominės naudos analizę, jeigu būtų siūlomi preferenciniai tarifai vakarų Saharos žmonėms ir ekonomikai. Antra, ką norėčiau pabrėžti, yra vakarų Saharos e, statusas ir jungtinių tautų procesas. Mūsų pasiūlyme aiškiai sakoma, kad e, susitarimo pasiūlymas nekeičia ES pozicijos dėl vakarų Saharos ir nesudaro jokio netiesioginio ES pripažinumo pripažinimo, kad Marokas turi suverenumą vakarų Saharos teritorijos atžvilgių. Mūsų pasiūlymas remia jungtinių tautų procesą, kuriuo siekiama rasti galtinį politinį sprendimą dėl vakarų Saharos. Mes visiškai remiame atnaujintas jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pastangas rasti politinį sprendimą šiam senam ginčiui. Vyriausiai galiotinė vicepirmininkė Mogherini jau susitiko du kartus su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi ir Vakarų Saharos pasiuntiniu ir e, visiškai remia jo pastangas. Trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra nauda vietos gyventojams. Ataskaita, kalbantį apie naudą, analizuoja esamus duomenius ir ateities prognozes. Apskritai, yra duomenų, kad e, preferencinių tarifų numatymas e, vakarų Saharos produktams turės esminį pozityvų poveikį socioekonominiam vystimuisi, verslui, investicijų klimatui toje teritorijoje. Priešingai, jeigu nebūtų teikiamos preferencijos, tai gali sukelti ekonominį netikrumą. Todėl mes siūlome, kad e, visi pramonės ir daugumai e, žemės ūkio produktų būtų importuojami į ES be muitų. Tai yra prekės pagamintas vakarų Saharoje. E, jiems būtų taikomios tos pačios tarifų preferencijos kaip ir produktams iš Maroko. Jeigu tokių preferencijų nebūtų, importas iš vakarų Saharai, Saharos durtų nepalankiamis sąlygomis palyginti su kitomis regiono šalimis, kuriams uh, šiame metu taikomos preferencinės sąlygos ar pagal laisvos prekybos sustarimus, arba pagal bendrą preferencijų sistemą. Konsultacijos vykdytos Vakarų Saharos organizacijomis apskritai parodė didelį susinaudojimą nauda, kurią teiktų toks preferencinių sustarimas. E, kolega Fernando Pero de Pining pateiks daugiau elementų apie naudą E, kuri išdėsta mūsų ataskaitoje netrukus. Ketvirtas elementas, kurį norėjau Jums pateikti, e, kurį turėtumėte turėti galvoje, vertinami mūsų pasiūlymą, tai yra konsultacijos su atitinkamais atitinkamomis pusėmis rengiant sustarimą. Keletą žodžius apie konsultacijas ir panas Pikė iš išorės veiksmų tarnybos plačiau apie tai pakalbės. Konsultavomės su, kaip galima, platesnių vakarų Saharos atstovų spektru, e, politikais ir socioekonominiais veikėjais, įskaitant Polisario frontą. Apskritai konsultacijos parodė plačią paramą e, sustarimui ir tai naudai, kuri teiktų preferenciniai tarifai. Matome, kad dažniausiai priešastys tų, kurie prieštarauja sustarimo projektui, susiję ne su pačiu uh, sustarimu ar socioekonominiu poveikiu, bet atspindi e, prieštaraujančių nuomonę dėl vakarų Saharos e, politinės situacijos ateityje ar statuso ateityje. Todėl aš noriu pabrėžti, jų, kad jų prieštaravimai pagristi politinėmis, o ne socialinėmis ekonominėmis priežastimis. Ir aš noriu pabrėžti, kad čia mes kalbame tik apie komercinės politikos priemonę, tai yra prekybos susitarimą. Krenta į akį tai, kad tos grupės, kurios atmetė e, tų preferencijų taikymą vakarų Saharai, negali nurodyti kokią nors tų preferencijų neigiamą poveikį vakarų Saharai. Komisija nemano, kad yra prieštaravimas tarp paramos ekonominiam vystymui į vakarų Saharoje ir e, laisvo apsisprendimo dėl statuso pagal jungtinių tautų procesą. Priešingai, e, vienas gali kitam padėti. Be to, komisija nori padidinti savo politinę paramą e, tolesniam taikos procesui vakarų Saharoje. Penkta rinkos sąlygos nesikeis. Susitarimo projektas nekeičia bendrų rinkos sąlygų, kurios egzistavo iki teismo sprendimo 16 metais. Tai yra naujų preferencijų nebus siūloma palyginti su ankstesnė situacija. Po sprendimo prieimimo vakarų Saharos produktams taikomi muitai sustarimo projektas sukurs vienodas sąlygas vakarų Saharos produktams e, su kitais e, regiono šalių produktais, kuriems, kaip sakiau, sumažinti muitai arba jie panaikinti. Šešta, ką norėčiau dar jums pasakyti, yra ES ir Maroko partnerystė. Sustarimo projektas yra svarbus plėtojant tą partnerystę ir ją stiprinant. Marokas yra labai svarbi partneri pietų kaiminystės partnerė, e, su kuria ES yra išplėtojusi tą partnerystę naudingą abiems pusėms - ekonominę, politinę, socialinę ir migracinės prasme. Susitarimo projektas gali suvaidinti svarbu vaidmenį, atnaujinant e, santykius su Maroku. Prieš baigdama savo pasisakymą norėčiau pabrėžti tris e, konteksto elementus. Pirmiausia, Mes siūlome sudaryti tokį susitarimą su Maroko karalystė, nes tai yra vienintelė, vienintelis praktinis būdas suteikti preferencinį traktavimą produktams iš vakarų Saharos. Esamomis aplinkybėmis nėra kitų institucijų ar organų vakarų Saharoje, kurios galėtų užtikrinti tų preferencijų taikymo įgyvendinimą. Ypač jeigu kalbėsime apie produktų kilmės kontrolę ir patikrinimą. Ir būtina bendradavimas su ES muitų institucijomis. Antras konteksto elementas yra tai, kad sustarimo projektas e, numato abiejų šalių įsipareigojimą keistis informaciją bent kartą per metus. E, Šis alga mums leis nuolat įvertinti ir jeigu reikės pagerinti sustarimo poveikį vakarų Saharos populiacijai. Ir trečias konteksto elementas, pirmininkė, yra tas, kad komisija nesiūlo laikino taikymo, jūs tai paminėjote savo įžangoje. Mes tikimės, kad sustarimą galima būtų sudaryti greitai, kad tai būtų naudingiau vakarų Saharo žmonėms ir kad būtų užtikrintas prekybos aiškumas, teisinis aiškumas ir stabilumas. Na ir toliau perduosiu žodžią ponui Perode Pining, kuris detaliau pakalbės apie galimą naudą iš šio sustarimo. Ačiū, pirmininkai, ačiū Sabinė. Aš tik paminėsiu svarbiausius elementus, paminėtus mūsų ataskaitoje apie penkias minutės, sako pirmininkas. Pabandysiu ir trumpiau. Pirmiausia, mūsų vertinimas parysas įvairiais šaltiniais, vidiniais e, šaltiniais leidiniais, delegacija su ES delegacija, vietos organizacijomis, Maroko šaltiniais. Ir tyrimas žvelgia į svarbiausius e, ekonomikos sektorius, tai yra žemės ūkis, žuvinkystė ir fosfatus. Paminėsiu tos tris aspektus, tris sektorius. Žemės ūkio sektoriai yra apie 6,5 tūkstančių įmonių, dirba apie 35 tūkstančiai žmonių. Svarbiausia produkcija yra ankstyvos derliaus e, derlius, tom, pomidorai, e, bendra vertė apie 65 milijonai eurų. Tradicinės ūkininkavimas e, sukuria mažesnę vertę. Ši produkcija eksportuojama ES, Rusijoje ir parduodama vietos rinkoje ir Maroke. Žemės ūkio, produktų, žemės ūkio sektoriaus perspektyvos yra plėsti gamybą ir dirbamą plotą apie kartu, penkis kartus, kai kas sako. Gali būti sukurta iki papildomai 60 tūkstančių darbo vietų. Tai yra tokie planai. Poveikis e, juntamas būtų vandens ištekliams, nes visa gamyba pagrįsta NAP ir e, plėtojama nauja, techn, naujas technologijas, siekiant minim, minimaliai panaudoti gamtos išteklius. Kalbant apie žuvininkystę, svarbu tinkamai apibriežti žuvininkystės produktus. Tai yra žuvininkystės produktų perdirbimas įmonėse esančiose vakarų Saharoje. Perdirbama ta žuvis, kuri pagaunama arba vakarų Saharos teritoriniuose vandenyse arba Maroko teritoriniuose vandenyse arba ES ar Maroko ar vakarų Saharos e, laivų kitose vandenyse. Ten yra šimtas, daugiau kaip 140 įmonių, kurios turi leidimą perdirbti ir eksportuoti žuvį Europos Sąjungą. Ir ten dirba tiesiogiai ir netiesiogiai 90 tūkstančių žmonių. Produkcijos apimtis sudaro 450 milijonų eurų. Maždaug pusė tų produktų yra eksportuojami į ES nuo 100 iki 200 milijonų eurų. E, kalbant apie fosfatus, šiuo metu tokio eksporto į ES neeksportuojama fosfatų žaliava. E, yra tam tikra rinką trašoms ir planuojama investuoti dar į įrangą Vakarų Saharoje. Tos investicijos galėtų sudaryti iki 2 milijardų eurų. <clears throat> Kokį poveikį turėtų sustarimas? Pirmiausia, pagal mūsų analizę e, būtų galima daugiau eksportuoti iš vakarų Saharos žemės ūkio produktų ir žankystės produktų. Taikant preferencinius e, muitus. Tai būtų naudinga po to preferencinio traktavimo sustabdymo nuo 16 metų. Tai paskatintų planuotas investicijas šiuose sektoriuose ir e, leistų plėtoti ekonominę veiklą. Jeigu nebūtų susitarimo, koks būtų poveikis? Pirmiausia, vakarų Saharos eksporto prekės atsidurtų nepalankioje padėtėje palyginti eksportą iš Maroko ir ar kaimininių šalių nes joms būtų taikoma, taikomi preferenciniai tarifai. E, dėl to eksporto atsiras neiškumas, tai turėtų poveikį darbo vietų ir ekonominiai veiklai, nes e, preferenciniai maritai sudaro didelę vertės dalį, ypač kai kalbama apie žemės ūkio ir kai kurių žvankysės produktų, kuriems taikomi didesni tarifai atžvilgių. Tai pakeistų investicijas ateityje į žemės ūkį, žuvininkystę ir tai turėtų įtakos ir užimtumui. Ir ko gero, e, ekonominė veikla būtų perkelta e, iš vakarų Saharos į kitas teritorijas, kuriams taikomos preferencijos. Ir ironiška būtų tai, kad tai na, būtų ko gero ir Maroko teritorija. Ačiū išorės veiksmų tarnybos vardu ponas Vincent Piket. Čia, e, ono. Ačiū pirmininkė, gerbi komiteto nariai. Aš e, paminėsiu svarbiausius užsienio politikos aspektus, kurie atsispindi šiame pasiūlyme. Taip pat e, paminėsiu teisingumo teismo sprendimus dėl procedūrų. Ir taip pat pakalbėsiu apie konsultacijas. Teisingumo teismo sprendimas yra privalomas mums visiems ir yra įgyvendinamas teikiant pasiūlymą. Teisingumo teismas e, nusprendė savo sprendime dėl žemės ūkio ir dėl žuvininkystės susitarimo šių metų pradžioje pasakydamas, kad susitarimai tarp ES ir Maroko yra galiojantis, tačiau jeigu nebus konkrečios nuorodos į vakarų Sakaros valdymą, tie susitarimai negalios šitiems regionams. Taigi teismas nepasakė, kad, ne, nepasakė, kad ne, neįmanoma vakarų Saharos įtraukti į ES susitarimą su Maroku jo taikymo kontekstą. Tai nebuvo pasakyta, bet buvo pasakyta, kad jeigu norime įtraukti šitą teritoriją į ES Maroko sustarimą, tai tą reikia padaryti sustarime, e, numatant aiškę nuorodą ir suformuluojant konkrečias sąlygas. Kokios tos sąlygos galėtų būti? Pirmiausia, nuostatos dėl taptautinės teisės, dėl jungtinėse tautose vykstančių procesų. Jungtinėse tautose vyksta procesai jau keletą dešimtmečių siekiant sureguliuoti vakarų Saharos klausimą ir siekiant e, suformuluoti šios teritorijos konstitucinę sąrangą. Atsižvelgiant į ES visada taikomą principą, pagal kurį nesvarbu, kas būtų ir kaip derimasi dėl šito susitarimo, tiesiog negalima užbėgti už akių jungtinėse tautose vykstančių procesų ir negalima teikti pirmenybės vienai ar kitai darybų šaliai ir tiesiog negalima užbėgti už darybų, rezultat, darybų rezultatui už akių. Taigi, tai atsispindi mūsų pasiūlyme kurį jūs nagrinėjote. Ir ten yra aiškiai nurodomos, kokios pozicijos laikosi ES ir Marokas dėl vakarų Saharos. Ir ten daroma aiški, suderinta nuostata, kad reikia vadovautis jungtinių tautų iniciatyva vykdomais procesais, kad būtų galima galiausiai susitarti dėl galutinės šios teritorijos konstitucinės sąragos vadovaujantis jungtinių tautų taisyklėmis. Taigi tai yra labai akivaizdi e, nuoroda, kuri suformuoluota šiame pasiūlyme ir kuriame, kurie yra sakoma, kad reikia atsižvelgti tarptautinę teisę. Kitas pagrindinis principas, kuriuo pagrystas teisingumo teismo sprendimas, tai yra vakarų Saharos gyventojų esminis sutikimas. Tai daugiau labiau sudėtingas klausimas susijęs su tuo, kad jungtinių tautų vykdomi procesai vakarų Saharoje dar nėra užbaigti ir todėl mes dirbame tokioje situacijoje, kai konstituciniai klausimai nėra išspręsti. Mes turime žinoti adresatą. Jeigu turėtume tartis su vakarų Saharos gyventojais, kadangi situacija yra, nėra baigtinė, jungtinių tautų procesai nėra užbaigti, todėl mes numatėme galimybę kreiptis į keletą suinteresuotų šalių. Pirma, tai e, išrinkti vakarų Saharos e, atstovai Marokos, par, Maroko parlamente, regionų tarybose vakarų Saharoje regionų tarybos ir taip pat išrinkti atstovai į regionų parlamentus, profesinės asociacijas. Tai šioje srityje kontaktiniai asmenys būtų 120 asmenų, jų turime sąrašą. Visi yra tai yra sakvari etinės bendruomenės atstovai, su jais reikėtų tartis. Kitas aspektas tai Polisario fronto uh, atstovai, su jų atstovais buvo susitikta Bruselėje. Ir sustikimo metu buvo aptarinėjami maksma, keletas temų, tačiau iš esmės diskusijos sukosi apie žemės ūkio srityje siūlomus pakeitimus su, susitarime. Ir reikėjo išsiaiškinti, ar šitie gyventojai pritarė e, šiems pasiūlymams. Jie dėl politinių priežasčių pasakė, kad negali pritarti. Dėl Polisario atstovai patys gali paaiškinti tas politinės priežastis ir po to jie e, tiesiog pakomentavo spaudoje, kodėl laikėsi neigiamos nuomonės. Kita mm, kategorija, tai yra nevyriausybinės organizacijos, vietos e, asociacijos, socioekonominiai dariniai Ir Rabate vyko ir Bruselėje susitikimai su šitos kategorijos atstovais. Jie pritarė iš esmės mūsų teikimiems siūlymams. Ir iš šitų susitikimų mes padarėme išvadą, kad jie palankiai vertina mūsų pasiūlymus, kai kurie tarpininkai nepriėmė mūsų pakvietimo darytis tas pakvietimas galioja ir toliau, bet tie, su kuriais kalbėjome, išreiškė palankę nuomonę. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad taikydami tą įtraukų požiūrį mes komisija ir išorės veiksmų taryba išpildome reikalavimą diskutuoti tartis su vakarų Saharos gyventojais ir siekti susitarti, gauti jų pritarimą dėl tolesnių mūsų žingsnių. Dėkoju. Tai pirma šio pasiūlymo diskusija. Reikėtų ko gero teikti klausimus informaciją pristatinčiutiems asmenims, o ne patiems pasakyti. Taigi, formuluokite klausimą neilgiau kaip per vieną pusantros minutės, aiškiai pasakykite, ko teiraujatės. Vakar koordinatoriai nutarė, kad reikėtų renkti rezoliuciją dėl e, pritarimo procedūros, mes turime suformuoluoti savo reikalavimus ir taip pat Taip pat norėtume, kad į Maroką ir Vakarų Saharą būtų numatyta faktų rinkimo misija, kad būtų galima tiesiog gauti informaciją vietoje. Iki pusantros minutės formuluokite savo klausimus, o po to pranešėjai Lalongt atsakys į juos. Merci, O dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė gerbiami kolegos. Džiaugiuosi, kad šiandien galime bendrauti su Europos komisija, dalinsis e, keisis nuomonėmis. Vos savaitę praėjo nuo tada, kai parlamentas gavo laiškus dėl protokolų keitimo, dėl pirmo ir ketvirto protokolų keitimo. Komisija pristatė savo darbą. Taip pat yra pranešimas, kuris vieną kartą su laiškais. Tema labai svarbi ir manau, kad mes matome, kad e, šis tarimas bei dėl žvybos tarimas yra ne tik ekonominis klausimas ir, ir nėra tik pirkimas klausimas, tai taip pat yra politikos ir diplomatikos klausimas. Tad norėčiau apie tai ir pasakyti. Vakarų Saharos konfliktas yra išalės konfliktas. Maroko karalystė turi pretenzijų šį regioną, taip pat ir Polisar frontas. Ir jungtinės tautos šią regioną laiko neautonomišku, kurį administruoja iš dalies Marokas, iš dalies Polisar. Tad šis sutarimas sės ir su tuo, kad e, Vakarų Saharos e, gyventojai negali pasinaudoti tą pačią naudą, kurią gauna Maroko gyventojai. Tačiau reikia turėti galvoje taip pat ir taikos procesą tarp Maroko kristės ir Palsar fronto. Taigi man atrodo, akivaizdu, kad šis klausimas yra labai politiškas. Manau, kad mes visi turime palaikyti jungtinių tautų specialiojo pasintinio veiksmus, nes jis buvo atvykęs pas mus ir reikia užtikrinti, kad sprendimai tikrai būtų visi teisėti. Taigi visą tai turint galvoje, svarbu, kad abi, visos pusės padarytų tinkamų žingsnių vieni kitos pusės. Reikia, kad Maroko atstovai ir Polisar atstovai gera valia dėrėtųsi, sėstų prie stalo, todėl reikia. Rezultatai, atsiprašau, ar, ar jau man baigėsi laikas, na, atsiprašau, bet tikrai reikia pasakyti, išsakyti poziciją. Dvi minučių tam nelabai užtenka. Na, aš tik trumpai baigsiu, gerai. Taigi, reikia remti, e, taip pat reikia turėti galvoje Alžyro poziciją, taip pat ir tai, kas vyksta pasaulio futbolo čempionato kontekste. Reikia šį konfliktą išspręsti nes tai davė tik visam regionui. Taip pat, aš dar pat pakomentuoti ir Alžyro politiką, kai kurie Alžyro politikai, Saidi pavyzdžiui, jau yra išsakė poziciją, kad reikia gerinti santykius tarp Maroko ir Alžyro. Ir jie taip pat siekia prisidėti prie vakarų Saharos problemų sprendimo. Tai yra ženklas, kad darybos gali vykti toliau, gali procesas pagaliau pajudėti sparčiau Ir jeigu parlamentas galėtų prie to prisidėti, būčiau labai laiminga. Na, turbūt jau nebetęsiu, nes laiko nebėra. Labai ačiū. Taip, taip, suprantu. Vėlgi, norėčiau aiškiai pasakyti, kad kadangi vyksta pirmosios diskusijos, buvo pristatytas pasiūlymas, tad reikėtų mums visų pirma uždavinėti klausimus. O paskui toliau vyks diskusijos vėliau, ir dar bus daugybė progų jau iš mūsų pusės pildyti šios dalykus. Ir tuomet, žinoma, bus laiko pranešėjai, tikrai daugiau laiko, kad galėtų pristatyti rezoliuciją ir e, išsakyti visas pranešėjos pastabas. Tačiau šiandieną reikėtų labiau orientuotis į pasiūlymo įvertinimą, informacijų pasiūlymą. Toliau šilinis pranešėjas, ponas Ciku, EPP šilinis pranešėjas. Dėkoju, ponia pirmininkė. Na taip. Atkreipsiu dėmesį tai, ką jūs sakėte, kad reikia dabar daugiau dėmesio skirti klausimams. Žinoma, šis klausimas jėsi su įvairiais kitais aukšto lygio klausimais, Tačiau reikia turėti galvoje tai, visų pirma, kad komisija daro pažangą ir dirba kaip tai gali geriau ir taip pat atsivildama, kiek įmanoma, geriau į teisingumo teismo sprendimą. Taigi, tačiau tai klausimas, ar tie klausimai, kurie buvo surinkti, yra tikrai pakankami ir ar tikrai jie atspindi teisingumo teismo sprendimą. Nes jeigu jie nebuvo pakankami, tai tuomet vėlgi bus apeliacijas teikiamas. Uh, ir kils klausimų dėl mūsų veiksmų teisėtumo. Be abejo, klausimas ir labai svarbus, ir labai jautrus. Aš remiu rezoliuciją ir remiu tai, kad parlamentas turi neprasmo vaidmenį ir turi pats atlikti vertinimus. Raginčiau mūsų teisės tarnybą taip pat įvertinti situaciją ir galbūt būtų galima dar mūsų teisės tarnybą, kad įvertintų komisijos veiksmus. Dėkoju. Dėkoju, toliau Slumekat vardu, Emanuel Morel. Dėkoju labai trumpai. Na, vis tik vis tik diskusija tarp mūsų tai nėra diskusija apie tai, ką mes manome apie vakarų Saharos e, statusą. Vis tik nuomonių bus labai įvairių aš turbūt palaikau Prancūzijos labiau poziciją klausimu ir vis tik čia svarbiausias dalykas yra tai, kad reikia įvertinti teisingumo teismo sprendimą ir sprendimo pasiekmes. Manau, kad mes visi sutarėme, jog su Maroku santykiai yra statinės svarbos ir dabar pasiekmes, e, teisingumo teismo sprendimo pasiekmes yra tokios, kad vakarų Saharos produktai nebegali, e, jiems nebegali būti taikomi preferenciniai tarifai. Ir čia šiandien paradoksas. Ar reikia tą regioną visai neįtraukti? Ir manau atsakymas akivaizdus, kad ne. Taigi, kaip reikia užtikrinti, kad, vis, kad vietos visuomenė sutinka su sprendimais? Kaip reikia užtikrinti konsultacijų procesą, tvarų procesą? Kitas dalykas nau, - vietinė nauda. Ar užtenka tik pasakyti, jog kalba eina tik tais apie žemės ūkį ir E, žvejyba ir šie, ši, šis verslas yra neiškeliamas iš šio regiono, tad tai jau rodo, kad vietos žmonės gauna naudos. Man nėra taip akivaizdu. Kitas dalykas, e, ką reikėtų kaip dėmesį, jau buvo apie tai užsiminta, kad e, galbūt ne tiek turinio problemos čia matome, bet metodo problemas. Negalima sudaryti laikinų susitarimų be parlamento pritarimo. Negalime taip dirbti negalima vykdyti tokių dėrybų, kurios būtų išmės neskaidrios. Ir matome, kad skaidrumo čia labai trūksta, ypač kad iš esmės visi norime, jog būtų plėtojama partnerystė su Maroku. Tuo ir baigsiu. Dėkoju. Toliau žalių vardu Buchner. Vielen Dank. Dėkoju. Jau pats pranešimo pavadimimas man kelia bejonių. Ten keliama apie population. Todėl norėčiau paklausti, ar kaip tai atitinka teisingo teismo sprendimą. Ten yra kalbama apie liaudį, folk. Tiesiog e, mes kalbėjomės e, su Maroko parlamento atstovais, kurie tiesiog e, apklausė e, nevyriausybės organizacijas ir iš jų tiesiog e, iš maždaug 193 atsisakė bendradarbiauti. Tačiau kita vertus tos organizacijos yra netikros. Kaipgi spręsti tą klausimą? Mes negalime tiesiog pasauliui skleisti, kad mes siekime demokratijos, žmogaus teisų įtvirtinimo Marokė, o čia susidurime su priešingais procesais. Tie žmonės, kur, į kuriuos nebuvo kreiptasi, jie tiesiog yra kalėjimuose, jie, niek, jie tiesiog nieko nežino apie tai. Ir būtent mums nusišvilpti, atsiprašau iš tą pasakymą, kad reikia gyvendyti mūsų tų gražių tikslų. Anne-Marie Minor, GUE Angel vardu, prašom. Ačiū. Tiesiog norėčiau pasteirauti komisijos. Inta komiteto nariai visada pasisakė už tai, kad būtų pasirašytas susitarimas su Maroko įtraukianti vakarų Saharos teritoriją. Tačiau teismas priėmė, teis, teismų teismas priėmė sprendimą ir atrodo, kad komisija nepadarė e, aiškių išvadų. Mes nenorėtume, kad policija, politika iš esmės nesikeistų prieš susitardami pritardami mes turime suteikti galimybę gyventojams pareikšti savo valią. Ir jeigu mes norime laikytis teisingumo teismo sprendimo, aš manau, kad mes turime tai darytis. Tačiau, kai mūsų paklausima, ar mes įvertiname galimas pasiekmes gyventojams, tai turime prisiminti, kad pastoviai yra pažeidžiamos žmogaus teisės ir kad žmonės susiduria su ekonominiu spaudimu. Ir ko gero tokie susitarimai net neša apčiuopiamos naudos gyventojos ir dažniausiai tos lėšos patenka į tarptautinių bendrovių kišenę. Grazie, Presidente. Eh, come sapete, in passato... Pane Begin, ačiū pirmininkė. Aš praeitie abejojau dėl šito susitarimo žemės ūkio skyriaus. Ir todėl Teisingumo teismas nevertė perrašyti viso šito susitarimo. Tiesiog buvo pasakyta, kad reikia atsižvelgti į žmonių lūkesčius. Ir šitie klausimai, kurie kyla dabar, yra dažniausiai politinio pobūdžio vakarų Saharos gyventojų pozicija yra neaiški ir situacija nekinta iki šiol. Mes turime suformuoluoti labai aiškiai mūsų nuomonę. Aš kalbėjausi su Maroko parlamento atstovais, taip pat klausiausi šito regiono gyventojų nuomonės apie teismo sprendimą. Ir gyventojai nepritarė apskritai šitam pasiūlytam požiūriui. Žinoma, reikia pripažinti, kad kai kurie gyventojai, kai kurie organizacijos neišreiškė savo nuomonės, tačiau reikia dėti pastangas, kad mes pasiektume visus gyventojus. Kita vertus, kai kalbame apie žemės ūkio gamybą ir šito sutarimo poveikį jai, tai turime suprasti, kad dauguma šitos teritorijos darbuotojų yra marokiečiai, kurie vyksta į vakarų Saharą e, sezoniniam darbui. Tiesiog čia yra susidurėme su sezoniniais ir atvykstančiais bei išvykstančiais darbuotojais, todėl aš neįsivaizduoju, kaip šito pasiūlymo nuostatos bus įgyvendinamos. Kita vertus, parlamentas išreiškė savo nuomonę dėl žuvininkysės sektoriaus, kuris yra labai jautrus ir, žinoma, reikia paieškoti platesnio sprendimo, prisimenant, kad čia kalbame apie prekybos susitarimą, tačiau mm, mes kalbame dažnai apie politinius aspektus, kuriuos turėtų, ko gero, nagrinėti jungtinių tautų, jungtinės tautos. Pane Gutland, ačiū pirmininkė, ačiū už įžangą. Manau, kad labai svarbu, kad jūs pasakėte, koks svarbus šis klausimas, kad jis yra principinis ir taip pat labai politiškas klausimas. Aš manau, kad kalba ne tik apie komisijos ir parlamento poziciją, bet ir teismo taip pat. Teismas aiškiai pasakė, kad vakarų Sahara nėra Maroko dalis ir kad reikia žmonių sutikimo, kad būtų galima šią teritoriją įtraukti į ES sustarimus. Visgi, kodėl ir ar gali komisija paaiškinti, kodėl ji kalba vis apie naudą vietos gyventojams, vietoj to, kad kalbėtų apie jų sutikimą. Aš manau, kad ne visos vakarų Saharos dalis yra okupuotos ir dalis e, gyventojų gyvena pabėgėlių stovyklėse. Kaip galima siūlyti sutartį, jeigu tie žmonės nesutinka su ją? Komisija sakė ir šiandien tai pabrėžė, kad ne Europos Sąjungai e, reikia dirbti jungtinių tautų proceso darbus, bet kaip įtraukti vakarus? Hara, jeigu komisija nesit, neturi neutralaus pasiūlymo, kaip tai padarys, kokį poveikį tai padarys jungtinių tautų procesui. Aš labai nuogastau, labai nerimauju, nekartą jau sakiau, kad nerimauju. Aš manau, kad tai reikš didesnį nesaugumą verslui, e, sustarimo netitinkančio teismo sprendimą primetimas nepadės taikiam sprendimui. Todėl parlamentas turėtų paprašyti Teisingumo teismo pateikti nuomonę apie siūlomą sustarimą. Ačiū. Ačiū. Ponas Silva Pereiro. Ačiū pirmininkė. ES ir Maroko partnerystė yra strategiškai svarbi ir turi būti saugoma gerbent jungtinių tautų politinį procesą, procesą dėl vakarų Saharos statusą. Aš sveikinu komisijos pastangas siekiant užtikrinti tos partnerystės ateitį, laikantis visiškai teismo sprendimo. Svarbiausias klausimas yra, ką dar, ką kit, dar buvo galima padaryti dabartinėmis politinėmis sąlygomis, kad būtų užtikrintas, užtikrintos tinkamos ir pakankamos konsultacijos su vietos gyventojais. Bet antras dalykas būtų, buvo minėtos pasiekmes, jeigu nebūtų susitarimo pasiekta. Aš norėčiau paklausti, kokios būtų pasakmės, jeigu parlamentas atidėliotų sprendimo prieimimą, jeigu mes vėl kreipsimės į teismą ir paliksime galutinio sprendimo prieimimą kitai kadencijai, kokios būtų to pasakmės. Labai ačiū, toliau ponas Marčelezi. Ačiū, ponia pirmininkė, aš noriu pasveikinti komisiją Mm. Visų pirma, jūs e, suotė sutarimą su dėl vakarų Saharos, net nežengėte ant pėdos, tai yra to, tolima teritorija, jūs neturite jokios statistikos, neturėjote kompetencijos vakarų Saharos atžvilgių ir sudarėte sutarimą su rabatu. Jeigu, kaip galima tai pasirašyti sutarimą su tolima teritorija, nežengus ten žingsnio. E, žmonės, kuriais konsultavotės, e, didelė jų dalis yra Maroko įstaigos. Jų legitimumas e, nesiekia vakarų Saharos teritorijos. Tai yra prieštaringa. Ir trečia, teismas sakė, kad reikia iš naujo įvertinti vakarų Saharos Polisario fronto vaidmenį vakarų Sahara iš naujo įvertinti. Be to, ir ketvirtas klausimas, kalbėjote apie naudą gyventojams. Ar galite atsakyti, kam priklauso fosfatų gamyklos? Ar turite duomenys apie tai? Ir pabaigai aš visiškai pritariu pozicijai, kad reikia vienos Europos teisingumo teismo vizijos. Nesakyti kitą, kad jums e, teisės tarnyba sako taip, kad tai atitinka teisingumo teismo sprendimą. Ir misija. Nepriimtina, kad GUE, žalieji ar penkios žvaigždutės negalės dalyvauti toje misijoje. Labai jautrus klausimas ir būtina, kad visos frakcijos būtų atstovaujamos. Aišku, kad mes turime dehon sistemą dėl dalyvavimo delegacijose ir tą sistemą gerbė visos frakcijos. Helmut Scholz. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau apie šią svarbę diskusiją, bet AFET E, komitete kalbėjomės ką tik apie Moldovą, nes akivaizdu, kad visos iš ankstinės sąlygos tam, kad būtų teikiama makrofinansinė parama, nėra įgyvendinantos ir pažeidžiamos. Taigi kalbame apie Europos parlamento atsakomybę lydinti procesą ir tas pats taikoma turbūt ir vakarų Saharos klausimui. Kaip supratau, jau daug klausimų užduota ir aš su jais sutinku, svarbiausia problema yra, kodėl nenuvykstate į vakarų Saharą ir nepasikalbate su tais žmonėmis vietoje, nes jie nepriklauso Marokui. Tai yra tarptautinė teisė ir tas dalykas, kuris pabrėžiamas visada jungtinių tautų atstovų. Ar galite paaiškinti, kodėl jūs to nedarote? Ir antras klausimas jums Kodėl jūs e, nesekėte vien tik tai sustarimo tik su Maroku, kaip padarė Junktinės valstijos? Kodėl to neįmanoma padaryti, kol jos nedarote taip, nes kiti procesai yra daug, daug sudėtingesni? Apsiribosiu tais dviem klausimais, nes Manau, kad reikia atsižvelgti kai kurios svarbius aspektus, kad suprastume vieni kitus, komisija ir mes. Na ir iš mano pusės, koks yra žankystės susitikimo statusas, nors mes ne žankystės komitetas, naturinė ir institucinė prasme ryšys yra. Ir aš esu įsitikinęs, kad parlamentas lygiai svarstys šios du susitarimus. Taigi, kokia yra situacija, kada jis bus paskelbtas ir taip toliau. Taigi, prašom komisijos atstovams po penkias minutės ir ponui Pikė penkias minutės. Dėkuoju, pirmininkė, daug klausimų užduota. Nežinau, ar per tokį trumpą laiką pavyks juos visus atsakyti. Bet vis tiek tai yra pirmas apsikeitimas nuomonėmis. Manau, kad bus dar galimybių toliau diskutuoti. Ir be abejo, mes galime atsakyti ir dvi šalių pagrindų. Taip, buvo klausimų dėl konsultacijų, dėl vietos gyventojų, kas laikytina vietos gyventojais, kaip tauta ar žmonės, vietos gyventojai, kaip suprasti tos terminus, tai paliksiu iš klausimą kolegoms iš išorės veiksmų tarnybos. Gal tik norėčiau atsakyti į komentarą. Šiuo metu nėra preferencinių tarifų. Kaip minėjo kolega, jeigu nebus imtasi veiksmų ir nebus teikta dabar šių tarifų, tai mes iš, iš principo uh, kaip nubausime vakarų e, Saharos gyventojus, nes jiems reikės mokėti desnius muitus. Ir tai be abejo pakenks jų verslui, jų investiciniam klimatui. Toliau klausimas, ar nebūtų galima padaryti kitais vienu konsultacijų etapu. Tiksliau, vietoj vieno konsultacijų etapo nebūtų galima numatyti ilgalaikio konsultacijų etapo. Tai, na, aš jau pradžioje apie tai kalbėjau mes būtume pasiruošę bendrauti ir bendravimas su Maroku, kad vyktų nuolatinis ilgas e, stebėjimo procesas ir nuolatinis dalinimasis informacija bent kartą per metus, kad būtų galima vertinti, ar susitarimo tikslai tikrai pasiekiami, ar reikia gerinti susitarimą. Tai taip pat leistų ir atsižvelgti į bet kokius naujus pokyčius pagal jungtinių tautų procesus. Toliau. Toliau dėl pozicijos, kad reikėtų paklausti teismo nuomonę. Tai norėčiau paklausti, norėčiau paraginti parlamento narius atkreip pagalvoti apie teisinę atsakomybę ir politinę atsakomybę. Mes dabar kalbame apie politinę atsakomybę, kurią turi prisiminti Europos parlamentas. Taigi šią prasme parlamentas galit norėti dar šį klausimą pasvarstyti. Toliau, kokie, koks bus atidėliojimo poveikis. Tai apie tai jau minėjau, šiuo metu nėra taikomi mažesni tarifai. Ir paskutinis klausimas Ne, turbūt e, dėl žmogystės taip pat pasakys ponas Piket. Dėkoju, ponė Pemininkė. Dėkoju, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, dėl, dėl konsultacijų, dėl metodologijos ir dėl, dėl e, dalyvio atrankos. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti kad teismo sprendimas nieko nepasako apie tai, kaip konsultacijos turi būti įvykdytos. Teismas nepasisako šio klausimu. Nei žemės ūkio sutarimo klausimu, nei žvininkystės. Bei žvininkystės turime dar net ir mažiau pasakyta sprendime dėl žvininkystės. Taigi dabar turime situacijoje, kai komisija ir veiksmų tarnyba turi patys uh, interpretuoti koks būtų geras kelias pirmin, turint galvoje šį sudėtingą, sudėtingą politinę situaciją ir sudėtingą politinį kontekstą. Ką mes pasirinkome? Mes nenorėjome tokio mechanizmo, kuris būtų naudingas tik vienai ir kitai šaliai. Todėl nenorėjome kreiptis vien tik į Maroko vyriausybės atstovus. Taip pat mes nenorėjome kreiptis vien tik į polisarijo, kad, kad vien tik jų nuomonę išgirstume. Ne, mes kreipėmės į abu. Greta to, numatėme taip pat ir procedūrą nevyriausybinėms veikėjams, kur mes siekėme įtraukti kuo daugiau dalyvių, labai kad būtų plati grupė ir kad būtų galima gauti jų pritarimą. Deja, nepaisant nuolat kartojimų kvietimų, ne visi tais skaitimais pasinaudojo. Taip jau yra. Mūsų konsultacijų rezultatai vis tik yra patikimi. Buvo surinkta patikima dalyvių grupė, tikras NVO, tikri žmonės, tikros asociacijos. Pats dalyvavau šiuose darybose, tose diskusijose. Ir mes manome, kad šis klasas elementas buvo padarytas tinkamai. Toliau, klausimas, kodėl nenuvykome į pačią vakarų Saharą. Tai tik iš pragmatinių priežasčių. Norėjome, kad darybos vyktų privačioje aplinkoje. Taigi Tai vyko rabatė ES delegacijos patalpose, kad visi galėtų išsakyti tai, ką nori išsakyti, kad galėtų kalbėti laisvai. Tada mes tikrai netmetame galimybės, kad kitis diskusijos vyktų jau pačiu vakarų Saharo, ypač dėl žvininkistės. Toliau, pirminis klausimas dėl žvininkistės sustarimo. Dėrybos vyksta. Taryba įgaliojimus suteikė balandžio mėnesį. Tad dėrybos vyksta tiek dėl viso naujo sustarimo žininkysės rytyje, tiek dėl tų konkrečių aspektų, techninių aspektų, kurie yra protokoluose, kur aptariamos e, žuvų, žuvų kiek aptariami, lėšų kiek aptariami. Taip pat aptariami ir politiniai klausimai, kaip ir žemės ūkio sustarime. Taigi paketas bus platus, išsamus, dėl kurio deramasi, o dėl tvarkaraščio kol kas negaliu dabar pasakyti, negaliu nuspėti, kaip tai vyks, tačiau, žinoma, darysime kaip galima greičiau. Dėkoju. Pone Lalond, baigiamasios pastabos. Na, tiesą sakant, nedaug ką turiu be pridurti. Turbūt vienintelis dalykas būtų tai, kad Tikrai reikia faktų rinkimo misijos. Aš iš karto sakiau, kad jau tokios misijos reikia ir tikrai reikia ją nuvykti. Marokiečiai sutiks ar nesutiks, tai jokios klausimas, vis tik reikia rasti būdų, kaip nuvykti. Ir viską padarysime, kad ta misija įvyktų, turbūt rugsėjo pradžioje. Ir, na, be abejo, pagal prasme procedūrą bus kviečiami žalieji. Kaip? Vyksta diskusija, nei mikrofonai ir vertėjai negirdi. Na, pažiūrėsime, kaip tai vyksta. Ir kitas dalykas, ką norėčiau pasakyti, be abejo, reikia pono Kolero taip pat e, derinti tvarkaraščius su jo nuomonė, tad jo galbūt nuomonė bus parengta nuomonė gruodį ar, ar sausį, mūsų galbūt spalį, bet tai būtų galima ir sudarinti. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Baigiame 24 klausimą. 25 klausimas. Ar yra kitų klausimų? Ne. Labai gerai. Puiku, puikiai aptartas klausimas. Toliau, 26 klausimas. Kitas posėdis 90 Liepos dienos. Tai tiek, visiems dėkoju. Pirmininkas dėkoja vertėjams ir pamini, kad baigia posėdį laiku. Excellent.